Dottorat? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir. Gerbiamas ponios ir ponai, manau, kad galime pradėti darbą. Aš manau, kad mūsų jau susirinko pakankamai, kad galėtume vykdyti savo funkcijas. Dabar aš norėčiau perėti prie pirmųjų mūsų darbo tvarkės e, e, punktų, tai yra pirmininko pranešimai. Norėčiau atkreipti dėmesį į darbo atvarkę, kad mes turime kelias techninius pakeitimus. Pirmas yra susijęs su penktu punktų. Pone Lichtenberg negali šiandien atvykti pas mus. Vadinasi, diskusija apie e, penktą punktą 26 metinę bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitą, kurio tema yra, mes negalime čia diskusijos vykdyti. Todėl e, mes e, iš esmės gal galėsime jį aptarti, bet reikės jo pakeitimams paskirti galutinį terminą. Toliau kitas dalykas tai yra 20 e, punktas. E, e, jis pranešėjas šio, šio punkto temos negalės atvykti šiandien po pietų, tačiau bet kokiu atveju mes po pietų mes paliksime šitą punktą mūsų darbo atvarkę, nes panas Šefkovičius, atsakingas komisijos narys, atvyksta ir mes norėsime aptarti šitą klausimą su juo. Nors pranešėjo ir nebus, tačiau šį klausimą aptarsime. Bet kokia atveju ir balsuosime dėl jo. Norėčiau dar kreipti dėmesį į tai, kad e, Liepos 5 dieną mes turėsime e, e, posėdį Strasbūrė. Mes tarp parlamentinę darbo grupę surinksime. Spalio 27 dieną aptarsime, kaip, kaip vyks tuo metu konstitucinės teisės Tai klausimų aptarimas. Bet to e, paskui e, koordinatoriai pasiūlė e, ponas Cvievka mm, pasiūlė aptarti imunitetų klausimą. Kitas dalykas tai yra pranešėjai pasisakys, ponia Lichtenberg dėl teisinio pagrindo, Karin už subsidiarumą, ponas Spironė už contentions matters. Uh, ir Sairis už, panas Sairis už komitologiją ir e, kiti kolegos, e, kurie pateiks savo pranešimus. E, norėčiau paklausti, gal kas nors turėtų, pas, turėtų pastabų dėl darbo atvarkės. Aš norėčiau paklausti, mes kaip teisės komitetas, mes turime, mes paprašėme dokumentų dėl kovos prieš piratavimą aktą. Ir aš norėčiau iš pat pradžių paklausti, ar buvo gautas koks nors atsakymas dėl šių dokumentų prašymo ir kaip mes e, toliau elgsimės kaip Teisės komitetas. Ir galbūt e, turite kokį ryšį su užsienio prekybos komitetu, ką jie mano apie tai. Ar mes gavome ką nors e, dėl kovos su, su piratavimu? Ja, bet... Okay. Wir sind dran. Ah, taigi mes tęsime darbą, bet kokiu atveju. Taigi mes e, e, gauname informaciją ir mes e, bandysime gauti tuos dokumentus. Problema yra ta, kad tarp institucinius susitarimas yra dėl tai projekto būsenoje. Iš esmės šitie dokumentai gaunami komitetų lygmenių ir čia mūsų E, patarėjų sekretariatas, kaip tik tai stengiamės gauti tos dokumentus, mes prašysime sekretariato mums padėti e, gauti tos dokumentus ir jeigu pavyks, tai gausime tos dokumentus. Gerai, dabar mm, e, posėdžio protokolo patvirtinimas gegužės 31 dienos. Ar yra pastabų dėl protokolo? Nėra. Dabar ketvirtas punktas, tai yra mm, ponos Vievkos pranešimas apie Europos komisijos pasiūlymą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo. E, mes jau nusprendėme anksčiau, e, kad kalbėsime apie e, santokos nutraukimo teisę. Pane Cvirka. Ačiū, pane pirmininkė. Jūs tikriausiai puikiai prisimenate, kaip mes per plenarinį posėdį, kaip mm, parlamento nariai, kaip parlamentas E, pritarėme šito tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrai. E, e, ir čia kalbama apie santokos nutraukimą ir apie separaciją. Nenutraukiant santokos. Kitas dalykas tai yra teisinis pagrindas, kokius teisės aktus mes taikysime. Parlamentas dar laukia dokumento, kurį mums turėtų atsiųsti taryba. Tačiau mes to dokumento dar neturime. Be to, e, parlamentas e, kreipiasi į tarybą, nes e, santokos nutraukimas ir gyvenimas skyrium yra labai svarbus. Ir todėl parlamentas kreipiasi būtent į tarybą, kad galėtų gauti atitinkamus dokumentus ir pasirengti šio klausimų svarstymui. Nes čia kalba apie bendrojo sprendimo prieimimo procedūrą. Ir e, mes turime teisę tik tai pritarti arba nepritarti. Mes iki šiol negavome jokio atsakymo iš tarybos. Tačiau, bet kokiu atveju, e, jeigu yra čia tarybos atstovo, aš norėčiau pasinaudoti progą ir paklausti, kągi mano apie tai taryba. Ir kadagi gausime atsakymą į mūsų klausimą. Ir kada e, galime tikėtis pirmojo darbo dokumento. Ar kas nors nori pasakyti dar šio klausimu? E, taigi, kaip supratau, šitas klausimas yra skirtas daugiau tarybai. Ar jūs galite atsakyti, ponas Vievkai? Prašome. <clears throat> Dėkui, pirmininkė. Norėtume padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jį supaprastino šią procedūrą pagal supaprastintą leidimą. Mes manome, šis procesas stipresnio glaudesnio bendradarbiavimo procesas e, galės prasidėti, kai bus išversti visi dokumentai. Kalbu, žinoma, apie e, reglamento e, dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimą. E, iš esmės, dėl pagrindinių e, šio dokumento elementų yra jau sutarta, bet nenorėtume veikti pernelyg skubiai ir todėl laukiame e, formalaus leidimo pradėti, su, e, pradėti dialogą su parlamentu. E, Ispanijos pirmininkavimo teliko kelios savaitės, vadinasi, būsimoji pirmininkaujančioji šalis galės bendrųjų principų pagrindų, kurie bus nustatyti, dėrėtis ir bendradarbiauti toliau su parlamentu. Dėkui. Kas nors dar norėtų pasakyti, Tadeušai, gal jūs norite? Ačiū, norėčiau padėkoti už pateiktą informaciją iš tarybos. Aš norėčiau dar pasinaudoti progą nes greitai pasikeis pirmininkaujantys šalis. Ir Belgija pirmininkaus Europos e, Sąjungos vadovo tarybai. Todėl aš norėčiau e, kreiptis į valstybių atstovus kurie, e, tai ir tų valstybių vadovus, kurios nori tvirčiau bendradarbiauti. Kad uh, šitie vadovai skatintų šitą tvirtesnį bendradarbiavimą, sprendžiant šį klausimą. Uh, kad kuo daugiau valstybių dalyvautų sprendžiant šį klausimą. E, dabar mes turime 14 valstybių ir manau, kad e, vėliau pamažu prisijungs ir kitos valstybės ir, ir galų galia šitas santokos nutraukimas e, spręs tvirtesnį bendradarbiavimo procedūrą visos valstybės. Ačiū, ponė Svievka. Aš manau, kad niekas nebenori daugiau pasisakyti, todėl baigiame aptarinėti šitą. Uh, punktą. Kitas dabar punktas penktas. Kaip jau sakiau, ponia Lichtenberg negali atvykti. Ir dabar mes e, nustatysime e, terminą, kada bus pateikimi pakeitimai. Tai yra 12, Liepos 12 diena. Niekas neprieštarauja, niekas. Taip toliau yra šeštas punktas, tai yra e, ponios Vulis pranešimas. Uh, much, uh, Dėkui, pirminkė. Kolegoms yra e, tik šį rytą išdalintas darbo dokumentas šiuo klausimu. Jisai susijęs e, su Roma 2 e, reglamentu ir taikytina teisė, kai kalbama apie šmeišto bylas. Aš atsiprašau kolegų, kad tik dabar šį dokumentą jie gavo Antra vertus galiu pasakyti, kad nereikia panikuoti, niekas greitai nevyks, laiko turime labai daug, o mūsų pasvarstymo rezultatai galbūt e, apskritai neturės jokio poveikio. Taigi, turime, turime laiko pamastyti e, apie šį labai jautrų ir sunkų klausimą tokį sunkų klausimą, kad, kaip žinote, tie iš mūsų bent jau, kurie anksčiau dirbo ties e, šiais klausimais, e, kad e, ta tema iš viso buvo atidėta. Mes paprašėme, kad komisija parengtų atitinkamą studiją, ji dabar jau yra parengta, jau kurį laiką egzistuoja ir po to mūsų komitete mes surengę esame ir klausimą. E, tame darbo dokumente aš bandau atspindėti e, susidariusią situaciją, e, aptarti kai kurias problemas, klausimus ir toliau kalbu apie keletą atsiveriančių galimybių. Ir dabar aš trumpai pabandysiu Jums šį dokumentą pristatyti. Bendra pozicija, pozicija su kuria mes susidurėme, mes puikiai e, suvokėme, kai rengėme Bruselio vienas reglamentą ir ten e, taip pat iškilo jurisdikcijos problema. E, Roma 2 taip pat kalba apie taikytinos teisės problemą. Kol kas mes e, susidurime su 27 skirtingais įstatymais įvairiuose valstybėse narėse, kuriais sprendžiama ši problema. Taigi visai teisingai žiniasklaida galbūt susirūpinusi galės sakyti, kad e, spausdindamas straipsnį vienoje iš valstybių narių, e, ji negali žinoti, kokia teisė bus taikytina tam, ką jie parašo jeigu ten yra parašyta e, kas nors, taip sakant, rizikingo. E, kai kuriuose valstybėse narėse e, šmeišto įstatymai yra griežtesni, pavyzdžiui, laikomi baudžiamųjų nusikaltimų, kitose šalyse žalos atlyginimas, pavyzdžiui, mano šalyje gali būti labai didelių apimčių. Taigi tai labai sudėtinga situacija, kurioje esame atsidūrę ir e, žiniasklaida galvoja, kad kai kuriais atvejais galbūt tai neigiamai veikia e, žodžio laisvę. Problema ta, kad e, tos bylos, kurios atsiduria teismuose Europos Sąjungoje, dažnai yra susijusios su labai gerai žinomomis asmenybėmis, kurios e, turi e, visas galimybės e, ir kreiptis į teismą dėl tokių bylų. Nenorėdama ko nors paniekinti, turiu pasakyti, kad netokie žinomi žmonės ar paprasti žmonės, kurie galėtų tapti geltonosios spaudos E, aukomis, e, ar būti kažkokių negražių e, komentarų objektais, neturi tokio, tokios teisinės gynybos, kaip kad tos iškilios asmenybės. Ir čia mes bandome atrasti tam tikrą balansą, sakydami, kad iš, vien, iš vienos pusės taip, reikia ginti žiniasklaidos laisvę, Bet antra vertus, kada e, sprendžiame, e, kokia e, teisė turėtų būti taikytina, mes siūlome, kad būtų taikytina nukentėjusiose šalies teisė. Taigi čia tam tikras subalansavimo bandymas siekiant apginti tuos žmonės, kurie nukenčia. Bet žinoma, e, spauda, žiniasklaida mano, kad galbūt tai e, e, užgrėbė per toli. Ar tikrai taip? Mums labai sunku nuspręsti, nes kol kas mes matome, kaip viskas vyksta tose bylose, kurias pradeda žmonės, kurie turi e, tam visas galimybės. E, yra e, buvę atveju, kai e, du socialiniai darbuotojai buvo apkaltinti tuo, kad jie buvo pedofilai, tuo tarpu jie tokie nebuvo, bet jų profesinis ir kitoks gyvenimas ateičiai buvo absoliučiai sugriautas. Nežinome, kiek yra dar tokių bylų, kurios iš vis nepasiekia teismų. Na, o dabar e, tai, ką mes dabar e, siūlome ir e, sakoma, kad e, Iš vienos pusės e, užtikrinama e, žiniasklaidos laisvė, iš antros e, asmenybės galimybė gintis. Yra ir dar viena e, problema, vadinamasis e, e, šmeišto bylų turizmas. Yra teiginių, kad pasinaudojama Britanijos teismais, nes paprastai ten galima tikėtis e, didelio žalos atlyginimo. Bet jeigu pažvelgsime į faktus, tai iš tiesų netiek daug tarptautinių bylų Britanijos teismuose yra sprendžiama, o tos, kurios ten keliamos, e, bent jau tie, kurie kreipiasi, dėl to uh, retai sugeba uh, pasiekti savo norimo rezultato, nes Britanijos teismai e, atidžiau pradėjo į tai žiūrėti, e, ypatingai žiūrėdami, ar yra labai aiški sąsaja, sąsaja e, konkrečioje byloje su Britanijos teismų jurisdikcija. Bet žvelgiant į atskiras bylas, Tai jeigu žurnalistas e, išdėstė tiesą savo medžiagoje, jis gali gintis. Antra vertus, jeigu jis ir ne visai teisingai atspindėjo reikalą, bet e, darė tai atsakingai, jis taip pat gali gintis. Taigi yra gynyba ir tais atvejais, kai žiniasklaida e, paskelbė kažkokį pranešimą atsakingai. Vėlgi, e, spręsti čia labai sunku, yra pakankamai e, pasakojimų apie tai, kad yra daug bylų kitose jurisdikcijose, girdėjau apie Daniją, nors neturiu tikslių faktų, kai e, teigiama, kad kažkas e, buvo e, šantažuojamas dėl to, kad bus keliama byla Britanijos teisme ir išsigandę to jie tada pasiekdavo tam tikrą sprendimą ir sumokėdavo. Aš šito nežinau, bet kuriu atveju, jeigu tai būtų, tokiems žmonėms reikėtų teisinės pagalbos. Kaip sakiau, Tikrai to nežinau, e, bet kuriuo atveju e, Britanijos vyriausybė stengiasi, kiek galima, išspręsti šią vadinamąją britaniškąją problemą. Ar e, ką mes norime padaryti, ar apskritai norime ką nors padaryti ES apskritai? Žiniasklaida kai kuriais atvejais sako, kad žinoma, jai e, labiausiai patiktų toks režimas e, kaip JAV, e, kur viskas vadova, visur vadovaujamuose pirmąją pataisą ir yra užtikrinama absoliuti žodžio laisvė. Tačiau manau, kad vis tik reikia siekti balansą tarp žodžio laisvės ir teisės į savo reputacijos gynimą. Ir tą dabar kaip tik Europos Sąjungos mastu ypatingai akcentuoja tai faktas, kad ES kaip tokia ketina prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Kitaip sakant, pripažįstama, kad tos teisės egzistuoja ir turi būti pasiekta tam tikra pusiausvyra ES lygmenių. Taigi, e, galbūt galėtume E, grįžti atgal ir kaip e, Roma 2 e, problemą sprendžiant, grįžti prie tam tikrų taisyklių, kurios reglamentuotų įstatymo kolizijos atvejus. Galėtume spręsti šią problemą vidaus rinkos principų pagrindu, O jeigu remtumės Europos žmogaus teisų konvenciją, galbūt galėtume būtent iš čia pažvelgti, nes tai būtų neblogas atspirties taškas. Bet jeigu pažvelgsite į komisijos studiją, tai žiniasklaida sureagavo į tai sakydama, kad tokių taisyklių e, jai tarsi nereikia. Tad man ir kyla klausimas, galbūt žiniasklaida ir pati galėtų pasakyti, ko jinai nori Europos kontekste. E, nes dar kartą priminsiu, mes turime Europos kontekste ieškoti tam tikros pusiausvėros, nes esame ne amerikietiškoje situacijoje. Yra ir kitų įdomių dalykų, kurie vyksta, apie kuriuos galbūt komitetas taip pat e, e, turėtų sužinoti. E, šios savaitės pradžioje mano politinė frakcija surengė e, surengė e, klausimus apie vieną įvykį Islandijoje, e, kuri dabar ekonomiškai galbūt pateko į sunkę situaciją, bet dabar nori e, įsitvirtinti kaip laisvos žiniasklaidos šalis. Jie keičia savo įstatymus, e, kuriuose tarsi e, nori pasakyti, kad mes įtvirtiname absoliučią žodžio laisvę ir norime įsitvirtinti kaip tokia šalis. Tai įdomi šalis, bet reikia pasakyti, kad tai gali kirstis su jų norais dabar stoti į ES ir pasirengimu priimti ES teisyną. Todėl e, aš manyčiau, kad mūsų komitetui, atsižvelgiant į tai, kad mums teks kalbėti su Islandijos kolegomis apie jų bandymą įstoti į ES, galbūt mūsų komitetui tikrai būtų pravartu šiek tiek pakalbėti apie tą Islandijos naująjį įstatymą e, Briuselis vienas ar Romos du kontekste. Nes iš tikrųjų, jeigu jie surado atsakymus į e, klausimus, mes turėtume į tai pažvelgti. Bet Islandija yra panaši jungtinė karalystė, jie, taip sakant, yra Atlanto viduryje ir iš vienos pusės žiūri į Ameriką, iš kitos pusės žvelgia į Europą. Taigi šis darbo dokumentas, kaip sakiau, e, pateikia dabartinę padėtį, kur esame, kur žengėme, e, iškelia tam tikras problemas, nesiūlo kokiu nors konkrečių uh, E, sprendimų, tiesiog konstatuoja, kad reikia tokių sprendimų ir e, e, kelia klausimą, ar reikia ieškoti tų sprendimų, ar reikia viską palikti kaip kad yra. Ačiū, panė Valius. E, tai yra tokia tema, kuri mums rūpi jau labai seniai. Ir iš tiesų, šią temą mes domėjomės ir kai kuriuose tyrimuose. Ir atsakymą rasti labai sunku. Manau, kad čia mes kalbame, kalbėdami Islandiją, pavyzdžiui, apie ypatingąją Islandijos teisę. Čia mes prisiminkime ir bankų katastrofą pas juos. Galbūt tai į, į, įgaus, kaip jie norėtų, e, tą pavyzdinį modelį, tačiau iš tikrųjų viskas netai ne, ne pavyksta Islandijoje. Dabar ponė Sveka. Ačiū. Aš norėčiau visų pirma padėkoti E, poniai pranešėjai už labai aišku įvadą į šią temą. Aš norėčiau e, dabar pareikšti savo nuomonę. Žinoma, labai puiku, kad mes nagrinėjame toliau šią temą šiame komitete. Tai yra tokia tema, kuri yra labai įdomi visiems ir labai rūpi, ypač žiniasklaidos atstovams. Ir žinoma, asmenims, atskiriems asmenims, kurie buvo apšmeišti, apie kurios neteisinga informacija skleidžiama, jie taip pat suinteresuoti, kad ši tema būtų nagrinėjama. Ir taigi, kodėl jie domysi šią temą? Tai kaip ponė, ponė Dajana jau pasakė, vien todėl, kad daugybę e, skundų dėl šmeišto pateikė e, pirmiausia žymus asmenys. Jie buvo apkaltinti, kad padarė kažką, nors iš tikrųjų to nepadarė. Ir Dabar kila klausimas, kodėlgi jie buvo šmeižiami. Visų pirma, todėl, kad jie tikisi kompensacijos. Ir paprastai tos kompensacijos yra labai didelės. Ir siekiant, pavyzdžiui, pradėti teismo nagrinėjimą, turime sumokėti žyminį mokestį, kuris yra labai didelis. O paprasti žmonės to negali, o žymybės gali. Todėl jie ir tikisi tam tikros kompensacijos. Ir e, paprasti žmonės, pavyzdžiui, negali apginti savęs teismuose nuo šmeišto. Ir kaip buvęs žurnalistas, aš galiu pasakyti, kalbant apie žodžio laisvę, tai yra esminė laisvė. Čia nėra jokių abejonių. Tačiau yra ir antras esminis dalykas, kuris turėtų būti taikoma žiniasklaidai. Tai yra atsakomybė už išreikštą nuomonę arba pateiktą informaciją. Ir tos atsakomybės aš vis labiau pasigendu. Todėl e, vis didesnis disbalansas tarp žiniasklaidos interesų ir e, interesų tų žmonių, kurie nori apginti savo garbę ir orumą. Todėl aš manau, kad mes šį, šią diskusiją turėtume tęsti ir toliau. Nes, e, kaip ponė Dajanas sakė, mes neturime e, jokio galutinio termino, todėl galime ramiai tęsti savo diskusijas, nagrinėti išsamei šitą klausimą, susitikti su žiniaklos atstovais, aptarti šį klausimą, tačiau mes neturime pamiršti, kad jeigu mes norime apginti žiniasklaidos interesus, e, būtent kad, sakykime, suinteresuoti asmenys, kurie buvo apšmeišti, pavyzdžiui, nukentėjusios pusės, e, nesikreiptų į tuos teismus, iš, kurie jiems išmoka didžiausią kompensaciją arba priteisė didžiausią kompensaciją. Tada labai nukenčia žiniasklaidos atstovai. E, aš e, nepritarčiau tokiu atveju amerikietiškam modeliui. Ir Iš esmės pritarčiau pirmininko nuomonėje, kad Islandijos modelis yra labiau čia iš humoros rytyjas. Ir mes turėtume labiau remtis ES teisės aktais. Taigi, aš norėčiau dar papildyti poną Tadeušą. E, visų pirma, dėl tų didžiulių teismo išlaidų, bilinėjimosi išlaidų, kurias susijusi su tokiamis e, bylomis. Ir čia paprastas žmogus e, ir, ir paprastos leidyklos, pavyzdžiui, negali apsiginti teismuose, nes tas žyminis mokestis, pavyzdžiui, arba kiti bilinėjimuose mokesčiai yra labai dideli. Taigi mes turėtume pasvarstyti, kaip mes e, mm, galėtume pateikti tam tikrą rezoliuciją, kurioje būtų e, atspindima mūsų nuomonė. Kaip mes e, galime nustatyti tam tikras gairias. Pavyzdžiui, kaip būtų nustatoma, ar žurnalistas iš tikrųjų neteisus, ar jisai neatsakingai panaudojo informaciją, ar jisai pažeidė kieno nors garbę ir orumą kad būtų priimtas sprendimas e, nutraukti, pavyzdžiui, tokios informacijos kampaniją. Galbūt e, e, būsimuose diskusijoje mes galėtume dar aptarti tokį klausimą, kaip čia mes surastume ES lygių tokį modelį, kaip galima uh, nebrangiai apginti savo garbę ir orumą. Ir galėtų būtų taikomi, taikomi tam tikri standartai, kurie galėtų visiems. Taigi, ar yra pastabų? Nebėra. Taigi, šitą punktą baigėme. Dabar septintas darbo tvarkės punktas e, e, nuo 1999 metų tęsiama, tęsiamas šitos e, temos nagrinėjimas. Ir Angelika Niebler kaip tik nagrinėja šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nežinau, ar mes čia dabar galėsime nepriklausomai įvertinti įstatymus. Tačiau bet kokiu atveju labai džiaugiuosi galimybę aptarti mano parengtą pranešimo projektą. Mėly kolegos, aš bandžiau savo darbinėme dokumente apibriežti, kurgi mes dabar esame. Ir pirmininkas jau yra teisus. Iš tikrųjų, prieš istoriją šio dokumento yra labai ilga. E, tačiau mes turime tam tikrą sukaupę patirtį, kurią mes galime atsižvelgti tolesnės diskusijose. Ir e, dabar aš e, tiesiog pabandžiau apibriežti, apibendrinti šią mūsų patirtį. Tai būtent kalbant apie nepriklausomą poveikio vertinimą, kurį taiko komisija ir kaip mes e, galime kaip parlamentas e, papildyti e, ir patikslinti šitos nepriklausomo poveikio vertinimus ir kaip skatinti taikyti šį vertinimą. Taigi atkreipkite dėmesį į ketvirtą punktą mano darbinio dokumento. Čia, kaip mes yra patikimi tam tikri uh, E, elementai, kurie pagerintų šitą nepriklausomą poveikį vertinimą. Jie yra e, išplaukę iš daugybę diskusijų, iš kontaktų, iš pokalbių su mano kolegomis. Ir galbūt e, čia rasite ir mūsų ir rekomendacijas, kaip mes toliau vykdysime savo darbą. Taigi dabar dėl šito nepriklausom poveikio vertinimo. Aš manau, kad kolegė E, kuri yra šitą nepriklausomą poveikio vertinimo e, tarybos narė, galės mus papildyti. E, komisija iki šiol daug nuveikė šioje srityje. 2006 metais buvo kaip tik sukurtas šitas nepriklausomą poveikio vertinimo taryba. Tai iš tikrųjų yra institucija praktiškai, kuri yra nepriklausoma nuo kitų ES e, institucijų, um, kuri kaip būtent ir atlieka tokius nepriklausomus vertinimus, e, teikia rekomendacijas dėl jų vykdymo. Tačiau bet kokiu atveju e, mes, mes manome, kad ši taryba dar galėtų dirbti geriau, nes visų pirma, jos sprendimai nėra priklausomi, ji negali imtis atskirų E, priemonių. Jis gali tik tai, teikti rekomendacijas atskiriams generaliniams direktoratams, kad jie vykdytų nepriklausomą poveikio vertinimą. Ar visada atsižvelgiame į tas rekomendacijas, tai yra abejotina, tačiau e, bet kokiu atveju e, jie vykdo tą darbą, kurį mes norime, kad jie vykdytų. Ir tokia dabartinė situacija. Ir mes turėtume padiskutuoti. Galbūt galėtume mm, pateikti tam tikrų pagerinimo pasiūlymų dėl šios tarybos ir dėl komisijos darbo. Toliau parlamento nepriklausomų poveikio vertinimai. Čia iš tikrųjų šioje srityje šis veitas nu, e, nuveikta. Aš taip pat pramonės komiteto esu narė ir mes puikiai išnaudojame galimybės, kaip parlamentas kartais atlikti tokius vertinimus. Tačiau, žinoma, aš sakau kartais, nes ne visada mes atliekame tokius vertinimus dėje. Mes bandome nustatyti tam tikras politinės gairias šitam nepriklausomam e, nepriklausomam vertinimui. Ir čia to, e, buvo e, tos gairės nustatytos 2008 metais ir ten buvo nustatyta, kad mes kaip parlamentas, mes, tiksliau būtent birželio 17 dieną buvo 2008 metų priimtas toks sprendimas, kad mes galime vykdyti tokį nepriklausomą vertinimą ir rekomenduoti jį taikyti. Ir e, akivaizdu, kad e, e, iš tų daugybės pakeitimų, kurios pateikė mano kolegos, matome, kad ši, ši tema yra įdomi, kad toks nepriklausomas poveikio vertinimas turi būti vykdomas, kad jisai turi didelę reikšmę ateities teisėkūrai. Ir šiuo metu vyksta kaip tik diskusija. Moterų komitetas, pavyzdžiui, pateikė tam tikras pasiūlymus plenarinėme posėdėje buvo e, pritarta e, kaip tik tai atlikti tokį nepriklausomą e, vertinimą. Be to, ponė Zomer, kaip tik dėl maisto produktų ženklinimo, kaip tik sakė, kad galime atlikti, pavyzdžiui, nepriklausomą poveikį vertinimą dėl privalomo ženklinimo tokių maisto produktų. Todėl, kaip matosi, mes galime taikyti tokią praktiką, atlikti tokį vertinimą. Ir tai yra puikus būdas, kaip tik kurti geresnę teisėkurą. Aš e, atlikau tam tikrą tyrimą, kaip e, vykdami tokie nepriklausomi vertinimai, nepriklausomi vertinimai e, valstybėse narėse. Ir galiu pasakyti, yra iš tikrųjų tam tikros institucijos, kurios užsijima, pavyzdžiui, teisės aktų poveikio vertinimu, pavyzdžiui, Švedijoje, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, ir kai kuriuose valstybės narėse yra ministerijose jau esančios e, institucijos, kurios būtent ir vertina teisės, būsimų teisės aktų poveikį. E, čia, e, pavyzdžiui, ekspertai yra samdomi iš išorės, kurie atlieka ekspertizę tokių būsimų teisės aktų poveikio. Arba, žinoma, kaip, kaip jau sakiau, galima ir viduje pačios institucijos, pavyzdžiui, ministerijos atlikti tokią poveikio vertinimą. Aš manau, kad e, bet kokiu atveju mes turime laikytis tokio nepriklausomo poveikio vertinimo principų pagrindinių ir, ir prisiminkime, kad e, šitoks vertinimas nėra politinis sprendimas, tai yra tik tai pagalba pri, priimti politinius sprendimus. O politiniai sprendimai turi būti priimami demokratiniu būdu E, politinės procedūros metu. E, bet kokiu atveju tokie vertinimai neturi sutrukdyti, pristabdyti, pavyzdžiui, sprendimų prieimimo, jie neturi būti kliūtis. E, jie tokie vertinimai neturi didinti biurokratinės naštos, kai kuriais atvejais, žinoma, padidina. Tačiau mes turime to vengti. Ir e, mes neturime priimti naujų priemonių arba kurti naujų institucijų, kurios dar labiau padidintų tokią biurokratinę naštą. Todėl, e, kaip jau sakiau, būtina, e, kad šitie e, poveikio vertinimai turėtų būti nebiurokratiški, ir geresni ir veiksmingesni. Ir reikia pažiūrėti, kokias iniciatyvas mes galime priimti e, šioje srityje, kokias būtų realios, e, kad būtent komisija galėtų pasinaudoti mūsų šiomis iniciatyvomis, rekomendacijomis, kad sukurti konkrečią struktūrą, kasgi būtų nepriklausomai vertinama, pavyzdžiui, kokie teisės aktai. Ir tai e, kokią apimtimi, ar mes e, turėtume atsižvelgti tik tai į ekonominį, ekonominį poveikį, ar, e, pavyzdžiui, poveikį sveikatai, visuomeniai, kultūrai Ir e, čia bet kokią atveju reikia sukurti struktūrą tokio e, nepriklausom poveikio vertinimo. Todėl mes turime mm, atsižvelgti, pavyzdžiui, ir mažas vidutinės įmonės, e, mm, kai, ką jos gali ištverti, kokius vertinimus ir kad joms nebūtų užkraunama papildoma našta. Todėl kitas klausimas kaip komisija galėtų pagerinti savo, savo vertinimus Šitas klausimas jau buvo aptartas kelis kartus, bet kokia atveju e, komisijos nuomonė mane domintų. Ir kitas dalykas, e, kaip mes pasieksime, kad Europos parlamentas naudė, e, veiksmingai panaudotų šitą, šitą priemonę. Nes jau kaip kolegos jau pasakė, šita priemonė jau yra matoma, kad jinai taikoma ir jinai yra reikšminga, tačiau taikoma ne visada ir nepakankamai. Todėl E, būtent siekiant geresnius teisėkuros, mes turėtume sukurti geresnius e, e, nepriklausom poveikio vertinimo struktūros. Ir galbūt galėtume surinkti netgi informaciją iš kitų komitetų, kaip jie galėtų pagerinti tokius vertinimus, kaip galėtų būti pagerinti apskritai šį priemonę. Ir čia mm, pramonės komitete mes irgi aptarėme E, šį dalyką, pavyzdžiui, dėl e, elektroninių e, paslaugų direktyvos ir kaip, kokį poveikį jinai galėtų, pavyzdžiui, turėti tam tikroms valstybės narėms arba tam tikroms ūkio šakoms. Tai yra tokie pavyzdžiai, kur aš manau, kad nepriklausomas poveikio vertinimas padėtų vystyti esminės diskusijas ir kad būtų objektyviau aptariami bet kokie teisės aktai, būsimieji visų pirma teisės aktai. Taigi tiek norėčiau pasakyti šiandien. Aš manau, kad e, būtų labai gerai, jeigu mes e, patiktume kuo daugiau rekomendacijų ir iniciatyvų, kalbant apie neklausomą poveikį vertinimą. Ačiū už e, išsam pasakojimą, o dabar kita kolegė. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Nibler už tokį įdomų temos pristatymą. Ta tema yra nepaprastai svarbi, turiu galvoje nepriklausomą e, poveikio vertinimą. Tai yra tiesiogiai susiję su tuo, dėl ko šiandien balsuosime. Tai yra dėl mano pranešimo susijusio su geresniu e, teisėkuros darbu Poveikio vertinimo klausimas yra įtrauktas į ateities kriterijų sąrašą. Štai aš išdėsyti keletą pasiūlymų. Visiškai sutinku su pranešėja, kai jie sako, kad ši tema yra labai svarbi, ypač kai galvojame apie naujovišką e, teisėkros procesą. Ši priemonė turėtų palengvinti sprendimų prieimimą Aš sutinku, kai sakoma, kad poveikio vertinimas negali pakeisti politinių sprendimų. Politikų čia niekas nepakeičia. Taigi poveikio vertinimas neturi. E, nėra e, privalomo pobūdžio priešingai negu primami sprendimai. E, be abejo, poveikio vertinimas toks negali būti, nes kitaip kištumėmės į teisėkuros procesą, teisės aktų prieimėjų darbą. Aš žinau, kad e, poveikio vertinimas nėra privalomas net ir komisijos tarnyboms, tačiau ten spaudimas jaučiamas taip smarkiai, kad į tą poveikio vertinimą yra atsižvelgiama. Nepriklausomi ekspertai yra kita visiems labai aktuali tema, be abejo, nes mes ją labai rimtai vertiname galvojame apie galimybę pateikti objektyvę informaciją ir poveikio vertinimas e, todėl yra nepaprastai svarbus. Kaip mes galime užtikrinti jų nepriklausomybę, kaip užtikriname, kad nėra atspindimas vienos ar kitos interesų grupės poreikis. Europos komisija supranta, kad vidinis poveikio vertinimas nėra absoliučiai objektivus. Tačiau kaip galime užtikrinti, kad naujos kuriamos poveikio vertinimo rūšys būtų visiškai objektyvios? Pone Nibler, galbūt jūs galėtumėt mums e, paaiškinti, kaip įsivaizduojate santykius tarp tarybos ir nepriklausomų ekspertų ateityje. Kaip taryba ir nepriklausomi ekspertai rengiant poveikio vertinimą galėtų bendradarbiauti. Be abejo, kas kart reikia atsižvelgti į kriterijus, kuriais vadovaujantis poveikio vertinimas yra parengiamas. Aš norėčiau, kad būtų įtrauktas socialinis aspektas be bejonės, nes e, tokiu būdu mes galime įvertinti, kokį poveikį vienas ar kitas priimamas aktas turės e, visuomeniai. Dank, um... Ačiū, kolega Albrechtas. Pirmiausia, norėčiau patekoti ponai Nibler, nes visų pirma, jinai pateikė puikų pagrindą mūsų diskusijoms. Ir mes galime dabar sukurti tam tikrą struktūrą mūsų diskusijų, remdamėsi jos patikinę informaciją. Žinoma, yra labai svarbu, kad galų gale mūsų sprendimai būtų įgyvendinti. Todėl E, aš būtent norėčiau ir pasinaudoti tą mintimį, kad e, nepriklausomos poveikio vertinimas nepakeičia politinių sprendimų, tačiau bet kokiu atveju gali padaryti įtaką tiems sprendimams. E, ir jokių būdų šit, šities vertinimas nepakeičia viešų diskusijų ar vis, diskusijų su visuomenė arba e, kitų, pavyzdžiui, tyrimų nepriklausomų. Aš manau, kad e, m, išorės ekspertų pritraukimas turėtų būti ribotas, nes e, nes e, toks e, vertinimas paprastai yra susijęs su institucijų darbu. Jos viduje visų pirma turi susitarti, nuspręsti, koks gal galia bus naujas teisės aktas, koks priimtas sprendimas. O, o iš, išorės ekspertas ne visada žino e, patį politinį kontekstą. Todėl dėl šito pagerinimo norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas dalyvavimas šitokia nepriklausoma poveikio vertinimo E, tarybose yra labai svarbus, ypač e, vertinant naujus e, teisės aktus. Būtent, kad būtų užtikrintas tam tikras nuoseklumas ir kad būtų atsižvelgta į visus interesus teisėjai kūroje. O išorės ekspertai neturėtų būti įtraukiami į tokias tarybas, nes manau, kad E, tokiu atveju e, šitą e, priemonę išsiplės per daug. Tai bus tarsi kažkoks diskusijų klubas arba tiesiog konsultacijų priemonė. Ir gali netgi blokuoti naujų sprendimų ir teisės aktų prieimimą. Tai, yra, jau, tai būtų jau per daug. Dar kitas dalykas, manau, kad institucijos turėtų bendrai vertinti E, teisės aktus ir, ir pavyzdžiui, parlamentas e, turėtų dalyvauti nepriklausomų poveikį vertinime, kurį atlieka komisija. O išorės ekspertai galbūt čia mažiau tokiu atveju turėtų dalyvauti. Žinoma, e, galima remtis išorės ekspertų informaciją, tačiau e, mes nuspręsti turime e, institucijose. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę kolegę Nibler, kad ji užsijima tokią sudėtingą ir svarbią temą. Tai būtent mes kalbame apie geresnę teisėją kūrą. Ir e, mes norime geresnės teisėkūros, tai sako visos institucijos ir visos suinteresuotos grupės. Pirmiausia, dabar dėl šito pranešimo norėčiau keletą pastabų pasakyti. Jeigu e, nepriklausomas e, vertinimas būtų nepriklausomai vykdomas, ta prasme, institucijos, kai kurios negalėtų dalyvauti šitame vertinime. Jis turėtų būti objektivus. Tada aš manau, kad tokios institucijos kaip parlamentas, taryba ir komisija E, turėtų remtis vis dėlto išorės ekspertų pagalba, išorės institucijų pagalba, kurios turi kitokį požiūrį, kurios objektyviai žiūri į tokius teisėkuros procesus. Pone Nibler taip pat minėjo, kad e, tokie vertinimai atliekami, pavyzdžiui, užsakęs ar paprašęs komisijos pirmininkui. Tačiau bet kokią atveju mes turėtume remti tokius e, vertinimus ir kviesti išorės ekspertus. Kitas dalykas - metodas, kaip vykdomi tokie vertinimai. Nes be aiškios struktūros ir kriterijų tokie e, vertinimai gali e, būti vykdomi įvairiomis kryptimis. Ir, sakykime, be politinės paramos e, tokie vertinimai tiesiog e, padarys teisėkuros procesą sudėtingesniu. O tai pavojinga. Aš manau, kad turi būti nustatytas bendras vienas metodas, kaip vykdomi tokie vertinimai, ir jis būtų vienas iš svarbiausių elementų. Nes būtent e, tai ir padeda mums priimti geresnius politinius sprendimus. Ačiū. E, parlamentas per ankstesnės e, kadencijas, kaip tik nagrinėjo šį klausimą daug kartų ir buvo išreikštas noras, kad būtų labai gerai, jeigu trijose institucijose, e, kurios būtent ir dalyvauja teisėkuros procese, būtų ir nustatytas toks bendras nepriklausom poveikio vertinimo metodas. Taip pat komisijoje parlamentas ir taryba jos naudotųsi vieną standartizuotą procedūrą. Tokia turėtų būti ir, kaip jau numanote, ES pati teisėkoros procedūra. Žinoma, e, tokiu atveju e, galima pritraukti ir išorės ekspertus, nes tai padės kaip tik tai mums vykdyti e, tokį vertinimą. O mano patirtis rodo, kad per 11 metų diskusijų ypač su komisijos pirmininku, e, ypač e, kalbant apie tarp institucinį susitarimą. Komisija nėra pasirengusi e, vykdyti tokius nepriklausomo poveikio vertinimus, jeigu kalbama apie jos veiklą. Jinai nesitraukia iš savo pozicijų ne per milimetrą. Čia aš kalbu apie tarp institucinį sustarimą, taip pat apie rezoliucijas, Tai nerealu iš tikrųjų perkalbėti komisiją. E, čia gali, galim būti įvairiausių diskusijų, mes galime čia įtikinėti vieni kitus, tačiau e, kokia gali būti diskusija, jeigu viena pusė apskritai atsisako vykdyti tokius vertinimus, jeigu kalbame apie jos veiklą. Čia iš tiesų mes turėtume atkreipti į dvi sritis. Vienas dalykas tai e, e, Mes turime pateikti rekomendacijas, kaip e, komisija galėtų pagerinti savo atliekamus vertinimus. O kitas dalykas, kaip mes galėtume parlamente suintensyvinti ir pagerinti nepriklausomus vertinimus. E, rugsėjo mėnesį mes e, įvyksime į Vašingtoną ir susipažinsime su amerikiečių sistema, nes ten irgi yra ta pati sistema. Ir jau ilgus dešimtmečius ten yra vykdoma ši procedūra taip. Pavyzdžiui, sakykime, kad vykdomoji valdžia, e, e, e, jos veikla tikrinama yra išorės kažkokios nepriklausomos institucijos, o kongresas turi savo atskirą instituciją, kurie tikrina ir vertina jo veiklą. Ir aš manau, kad mes sustip, galėtume sustiprinti, pavyzdžiui, tokios institucijos, kuri atlieka tokius vertinimus nepriklausomumą. Čia mes bet kokiu atveju pasitarsime su kitais komitetais. Ir ateityje mm, galbūt pažiūrėsime, e, galbūt e, e, komitetų pirmininkus su suėgoje galėsime aptarti šį klausimą ir, ir tada pasidarysime patirtimi, gal čia ponė Nibler ir pateiks informaciją, ką jinai yra sužinojusi. Dabar dar viena kolegė ir paskui galiausiai e, ponė Nibler gal atsakys ir e, balsuosime. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikėte galimybę pakomentuoti darbinį dokumentą ir dėkuoju poniai Nibler už to dokumento parengimą. Aš norėčiau chronologiškai peržvelgti dokumentą. Aš įsivaizduoju, kad tai būtų lengviausias būdas, o paskui aptarsiu jūsų išsakytus komentarus ir klausimus. E, pirmiausia, pradžioje nedidelė detalė dėl neformalaus pono Štauberio vadovaujamos aukšto lygio grupės dalyvavimas. Noriu pasakyti, kad tai yra netiesa. Greičiau reikėtų kalbėti apie struktūrinį keitimąsi nuomonėmis. Toks keitimasis nuomonėmis vykdavo anksčiau labiau tokiu ad hoc pagrindu, dabar sukursime nuolatinio keitimosi nuomonėmis sistemą. Kitas punktas. Darbo dokumente sakoma, kad poveikio vertinimas neturi privalomos, e, privalomo poveikio e, teisės aktų kuriejų priimamiems sprendimams. Bent jau komisija, aš kalbu komisijos vardu, e, prieš porą metų patyrė audito rūmų e, audito, auditą. Dviejų metų poveikio vertinimas buvo įvertintas ir mes tikimės, kad ataskaitą auditorumai pateiks po e, rudenį. Ir sprendimas bus priimtas mūsų priklausomai nuo to, kokias išvadas padarys auditorumai. Taigi, pranešime, pranešimas yra pagrystas dviejų metų veiklos auditu. Europos komisija neretai E, nepateikdavo savo iniciatyvų poveikio vertinimui. Tai yra dar vienas teiginys darbo dokumente. Yra pateiktas pavyzdys Roma 1. Europos komisija Roma 1 priėmė 2005 e, metais. Nuo 2003 metų mes pradėjome e, tobulinti poveikio vertinimo sistemą. Vien per pastaruosius trejus metus 400 poveikio vertinimo atvejų Tačiau mes žengėme žingsnį dar toliau. Šiuo metu mes rengime interneto svetainę dėl gilesnio reglamentavimo ir 200 iniciatyvų yra keliama su veiksmų planais. Jie bus pateikti toje svetainėje. Veiksmų planuose yra labai aiškiai pasakyta, kad jeigu bus atliekamas poveikio vertinimas ir jeigu komisija ketins atlikti poveikio vertinimą, tai tą būtų galima padaryti tie veiksmų planai yra pateikiami e, gerokai anksčiau, kartais kelis mėnesius prieš iniciatyvos iškelimą, kartais visus metus prieš iniciatyvos iškelimą. Ir komisija mano, kad pasiūlymai, kurie yra pradėti svarstyti, turėtų būti įvertinami pagal jų poveikį ir mes labai aiškiai tą pasakome. Mano minėti veiksmų planai yra tam tikra prasme mini poveikio vertinimas. Ten yra vardinama problema, tikslas, kas turėtų būti daroma ES lygių, kokios yra skirtingos veiklos galimybės ir yra pateikiama pakankamai daug svarbios informacijos. Naujos iniciatyvos yra aptariamas naujuose e, veiksmų planuose. Taigi tai yra tam tikras judėjimo į priekį poveikis. Šiandien turime 200 iniciatyvų, rytoj galbūt 220 ar 250. Ir apie tai yra kalbama komisijos interneto svetainėje skirtoje geresniam reglamentavimui. E, mūsų valdybos nuomonės nėra privalomos ir jos e, e, leidžia mums sukurti tam tikras priemonės. Tos priemonės leidžia užtikrinti mūsų nepriklausomybę. Mes esame visiškai nepriklausomi nuo tarnybų, kurios atlieka poveikio vertinimą. Jeigu pažvelgtume į mūsų nuomonės, kurios yra viešos, tai nerastumėte turbūt tokių nuomonių, kuriuose būtų sakoma, kad jos yra nepriklausomos. Dar vienas veiksnys - daugiau negu 30 procentų poveikio vertinimo e, valdybos yra gražinamos atgal, gražinami atgal, nes jie nėra pakankamai geri. Bet galiausiai mes esame valstybės tarnautojai, mes prisidedame prie sprendimų prieimimo proceso ir reikia šiandien pabrėžti, ir ponė Geringer apie tai kalbėjo, sprendimus pri, e, yra priimami politinių lygių sprendimai priimami. Ponas Olbrecht taip pat apie tai kalbėjo. Politiniai sprendimai negali būti priimami valstybės tarnautojų ir ekspertų. Tai turi padaryti komisijos nariai. Mes tik teikiame e, informaciją reikalingą sprendimams priimti, kur yra pagrista įrodymais. Taip pat reikia pasakyti, kad poveikio vertinimas e, retai kada e, yra atnaujinamas, ponė Nibler taip sako prieš priimamant sprendimą. Pone Nibler, jūs e, sakote, kad reikia ieškoti būdų, kaip e, galima esminių pakeitimų poveikio vertinimą padaryti. 2006 metais yra pasirašytas institucinis sustarimas tarp tarybos parlamentų ir Europos komisijos. Jame sakoma, kad taryba ir parlamentas e, turi atlikti poveikio vertinimą, kai tai manoma reikalinga ir tinkama teisėkuros procese prieš e, priimdami bet kokius esminius pakeitimus. Ir aš galiu pariminti tą bendrą metodą, bendrą požiūrį priimtą dar 2006 metais tarp komisijos, tarybos ir parlamento. Dar vienas aspektas. Visiškai sutinku čia su ponio Nibler. Pažvelkite į skirtingas sistemas skirtingose valstybėse narėse. Pamatysite, kad darbo metodai ženkliai skiriasi. Bet aš tik norėčiau paaiškinti, Niderlanduose ir Vokietijoje Aktal ir Norman Control Rat vertina tik tai administracinės naftos, naštos sumažinimo mastus. Komisija vertindama pasveria subsidiarumą, poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms ir pagalvoja, ar šią problemą reikia spręsti Europos lygiu. Mūsų poveikio vertinimuose yra galvojama apie ekonominę, ekologinę ir socialinę pusę. Neseniai mes ėmėmės e, rimtų bandymų sustiprinti uh, E, socialinio poveikio analizę. Taigi mes laikomės integruoto požiūrio, e, įvertiname kaštus ir naudą, teikiame labai e, konkrečius klausimus apie subsidiarumą, įvertiname skirtingas veikimo alternatyvas, be to sukūrėme metodiką ir gairės, kurios išviešinamos mūsų interneto svetainėje. Perinu prie paskutinio punkto. Aš manau, kad mes poveikio vertinimo valdybą turime labai griežtą kontrolės sistemą. Audito rūmų ataskaita, kuri bus paskelbta rugsėjo mėnesį turbūt, išaiškins ir tikiuosi mes galėsime tai tik patvirtinti mūsų veiklos principus, bet reikia suprasti, kad visos trys institucijos turi dirbti kartu pagal tą uh, susitarimą, kuris buvo pasirašytas. Komisija visuomet tvirtina, kad yra pasirengusi padėti tarybai ir parlamentui e, atlikti poveikio vertinimus dėl savo pakeitimo. Ačiū uždėmesi. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Niebler, bitte. Ačiū, ponė Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti tiems kolegoms, kurie pateikė savo pastabas ir rekomendacijas. Uh, Aš viską užsirašiau ir atsibūtinai atsižvelgsiu jūsų pastabas. Pane mm, Geringer, pane Albrecht, jūs kalbėjote apie tai, kad e, šities vertinimas tikrai būtų vykdomas ir užtikrintas, e, kokie kriterijai turėtų būti nustatyti, e, kad tokie vertinimai būtų koordinuojami, būtų koordinuojami trijų institucijų Toliau e, e, kolegos Bokun ir Lėnė užsiminė apie šį klausimą. Čia iš tikrųjų aš pritariu jūsų pastabai dėl bendros agentūros, kuri galėtų būti e, įsteigta ir kuri parengtų tokius vertinimus. Ir aš manau, kad galime laikyti šito tikslo, galime padiskutuoti, ar visi pritarė tokiai agentūrai. Tačiau bet kokiu atveju, jeigu praktikoje e, pasirodys, kad e, kokia nors institucija prieštarauja tokios agentūros įsteigimui, tada bet kokiu atveju galėsime galvoti apie alternatyvas. Kitas dalykas e, - išorės ekspertų įtraukimas. Čia daugelis kalbėjo apie tai. Mes turėtume pagalvoti, kaip mes galėtume tokius ekspertus panaudoti. Bet kokiu atveju tiek parlamentas, tiek komisija daug turi ryšių, kontaktų su tokiais išorės ekspertais, rengdami savo teisės aktus. Tačiau bet kokiu atveju toks procesas turi būti skaidrus, kada tokie ekspertai turi būti e, kviečiami, ką jie turi veikti. Ir manau, kad vis dėlto galime įtraukti tokius išorės ekspertus į mūsų e, teisėjų kurios darbą. Bet čia reikės jau išsamesnės detalės aptarti vėliau. Kitas dalykas dėl e, bendro metodo čia e, kolega Bochmanas jau kalbėjo, aš manau, kad tai yra svarbis rytis. Ir manau, kad čia mums pritars ir komisija, e, su taryba dar nekalbėjau. Tačiau bet kokiu atveju mes galime sukurti bendras darbo taisyklės. E, čia yra tam tikra patirtis šioje srityje. Ir kalbant apie subsidiarumą, apie mažas vidutinės įmonės, socialinius, ekonominius e, elementus, e, į šitos aspektus jau seniai yra atsižvelgiama e, teisėjai koros darbe ir mes turėtume dabar tik tai pagalvoti, kaip mes galėtume optimizuoti tokius poveikį vertinimus čia bendradarbiaujant parlamentui ir komisijai. Pone Lėnė, tai jau yra nustatyta tam tikra kryptis, kurią mes galime eiti. Aš galiu tik tai konstatuoti e, po diskusijų šiame komitete, kad mes galime, žinoma, e, kreiptis į ekspertus, kad gautume tam tikrą grįžtamą informaciją, e, kaip jie vertina iš išorės mus. Ir čia dar vertėtų pasikalbėti ir su komisija. Toliau kitas dalykas - rugsėjo mėnesio audito rūmų ataskaita ir kaip e, jie žiūrėtų, pavyzdžiui, auditorumai, kaip nepriklausoma institucija į tokius e, nepriklausomus poveikio vertinimus. Galbūt reiktų su, e, parengti tokius mini klausimus kelių valandų, kad išklausytume ekspertų, ką jie mano būtent apie tokius nepriklausomus vertinimus. Ir toliau diskutuoti šią temą, nes čia komitete mes jau padėjome puikius pamatus tolesniam darbui. Ačiū. E, e, šitą, šitą raginimą mes atsiliepsime. Mes suorganizuosime e, tam tikrą gal seminarą arba mini klausimus, pakviesime tarptautinius ekspertus, auditorumo atstovus ir visus kitus suinteresuotus asmenys. Žinoma, dar svarbi pastaba. Mes kaip tik tai E, e, užsakėme atlikti tyrimą, e, tam politikos tyrimų institucijai ir, ir lauksime jų informacijos. Dabar galime užbaigti šį, šį punktą, dabar mes galime balsuoti. Kitas dalykas, dabar pirmas dalykas yra aštuntas punktas, tai yra ponios Gergerdė Elberg geresnis teisėkuros pranešimas. Gal jūs turite kokių pastabų? Ačiū, panė pirmininkė. Šitas pranešimas yra, kaip jau minėta, yra tiesiogiai susijęs su nepriklausomu poveikiu vertinimu. Ir su bendrijos teisės įgyvenimu. Bendrijos teisė turi būti greitai ir gerai įgyveninta. Tai turi būti aiškiai pasakyta. Aš nenorėčiau dabar pristatinėti viso pranešimo. Aš norėčiau tik padėkoti visoms e, politinėms frakcijoms. E, mums pavyko bendradarbiauti, pasiekti kompromiso. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Cvievkai, kuris viską, visą darbą šį puikiai organizavo. Ir aš tikiuosi, kad mano pranešimas prisidės prie geresnės teisėkūros. Okay, sorry, wir hatten hier noch einige kleine Unklarheiten. Äh, atsiprašau, mes turime dar äh, šiek tiek neaiškumo dabar äh, dėl šito balsavimo sąrašų. Pone Svevka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai, poniai Geringeriu už malonius žodžius. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad 21 pakeitimas yra panaikinamas. Aš jo atsisakau. Ačiū. Dabar balsuosime dėl panios Geringer pranešimo. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimta. Aš tiesiog neklausiu, kas susilaikė. Tiesiog e, gal aiškiai įkelkite rankas ir taip saupysime laiką. Dabar kitas antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. Dabar AFCO e, pakeitimas A, kas už, kas prieš. Priimtas. Dabar e, e, pono, pono Karim trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. Dauguma atmesta. AFCO D, kas už, kas prieš. Priimta. AFCO B. Čia atsiimtas. AFCO C irgi at, at, atkrenta. AFCO E, kas už, kas prieš, priimtas. AFCO 4, kas už, kas prieš, priimta. Kas ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Afko vienas, kas už, kas, kas prieš, Priimtas. Pakeitimas septintas, kas už, kas prieš. Priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimtas. Kas, dešimtas, kas už, kas prieš. Priimtas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš. Priimtas. Dvyliktas, kas už, kas prieš priimtas. E, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 13 e, e, atkrenta, 14, 15 atkrenta, 6, kompro, antras kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 17 atkrenta, 18 atsiimtas, 19 atsiimtas, 20 pakeitimas kas už, kas prieš, priimtas. 21 atsiimtas. E, trečias kompromisas. Kas už? Atsiprašau, 22 pakeitimas. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? E, skaičiuokime, kas buvo už. Už 22 pakeitimą. Kas prieš? Adopted. What is it? Yes, it's adopted. Which vote? Result? It's nine and uh, 11. 11 in favor. 11 F zu e, 11 už, 9 prieš priimtas. Dabar e, trečias kompromisas 3, kas už? Kas prieš? Priimtas. 23, 24 atkrenta, 25 kas už? Kas prieš? Priimtas. 26 kas už? Kas prieš? Priimtas. 27 kas už, kas prieš. Priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš. Priimtas. 28 atkrenta, 29 kas už, kas prieš. Priimtas. 30 kas už, kas prieš. Priimtas. Penktas kompromisas kas už, kas prieš. Priimtas. 31 atkrenta, 32 atkrenta, 33 atkrenta, AFCO 2 atkrenta, 34 kas už, kas prieš, priimtas. 35 kas už, kas prieš, priimtas. AFCO 3 kas už, kas prieš, priimtas. 36 kas už, kas prieš, priimtas. 37 kas už, Kas prieš? Priimtas. Dabar visas pranešimas, kas už? Kas prieš? Vienbalsiai priimtas. Sveikinu, ponia Gerger. Dabar. Prie pono Cvefkos pranešimo. Ar yra pastabų? Galime iškart balsuoti. Dabar pirmas pakeitimas, panevolis, kas už, kas prieš. Priimtas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš. Priimtas. E, antras atkrenta, trys, kas, treš, tai kas už, kas prieš. Čia nesimato, du už, kaip matau. E, e, ai, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš priimtas. Ketvirtas, kas už, kas prieš. E, didžioji dauguma pritarė. E, kas, penktas, kas už, kas už, kas prieš, priimtas. Šeštas, kas, kas už, kas prieš, priimtas. Septintas, kas už, kas prieš, priimta. B dabar, kas už, kas prieš, priimtas. Periname prie devinto, kas už, kas prieš, priimtas. Dešimtas, kas už, kas prieš, priimtas. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, priimtas. Kompromisas C, kas už, kas prieš, priimtas. Dabar 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 16 atkrenta, 17 atkrenta, 18 kas už, kas prieš. Skaičiuosime, kas e, už 18, už 18 pakeitimą, kelkite rankas. Nein, nein, wäre abgelehnt. 10 in favor. 10 už ir kiek prieš, kas prieš. 11. Ar mūsų yra 21 narys? Uh, also an, abgelehnt. 11 zu 10. Ab Taigi 10 už 11 prieš atmestas. D. Kas už? Kas prieš? Priimtas. 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Prieš. Atmestas. E. Dabar dėl kelių dalių balsuosime. Dėl pirmos dalies. Kas už? Kas prieš? A, reikia vėl skaičiuoti. Dar kartą. Kas už, pirmo, už pirmąją dalį? Kas prieš? Pri, priimtas. Antroji dalis, kas už, kas prieš. E, atmesta. Dabar 25. Sakinimas, kas už, kas prieš. Priimtas. 26 pakeitimas. Kas už? Atsiimtas. A, kas už 27? Kas prieš? E, 11 prieš, taigi atmestas. 28 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Priimtas. 30, kas už? Kas prieš? Atmestas. 29, kas už? Kas prieš? Priimtas. 31, kas už? Kas prieš? Priimtas. 32, kas už? kas prieš, atmestas. F, kas už, kas prieš, priimtas. 35, kas už, kas prieš, atmestas. 36, kas už, kas prieš, atmestas. 38, kas už, kas prieš, atmestas. Apriimtas, atsiprašau. 37, kas už pirmą dalį, Kas, prie, kas prieš? Priimtas. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Priimtas. 39. Kas už? Kas prieš? Priimtas. Tai už pirmąjį dalį čia pasavome. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? atmestas. 50, tai yra 40 kas už, kas prieš, atmestas. 41 kas už, kas prieš, priimtas. 42 kas už, kas prieš, atmestas. E, G kompromisas kas už, kas prieš, priimtas. 43 atkrenta, 44 kas už, kas prieš, atmestas. Kompromisas H, kas už, kas prieš, priimtas. 47 atsiimtas. 46 kas už, kas prieš, priimtas. 48 kas už, 48 atkrenta, 49 e, kas už, kas prieš, priimtas. 50 e, kas už, kas prieš, priimtas. 51 kas už, kas prieš, priimtas. 52 kas už, kas prieš, priimtas. 53 kas už, kas prieš, priimtas. 54 kas už, kas prieš, Priimtas. 55 kas už. Kas prieš. Atmestas. Šeštas kompromisas kas už. Kas prieš. Priimtas. 56 kas už. Kas prieš. Atmestas. Visas pranešimas kas už. Kas prieš. Priimtas pranešimas. Gal dėl, paskutinį kartą, e, kas už visą pranešimą? Dagegen. Kas prieš? Penkiolika prieš šešis prariimtas dokumentas. Sveikinu, panas Vietka. Kitas dalykas, e, pono Lechnerio pranešimas. Kolega, norite kaip pasisakyti? Ne. Taigi dabar pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimtas. Priimtas. Imko C e, atkrenta. Ir dabar antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimtas. Imko D atkrenta. Imko A. Kaip, e, kas už, kas prieš, priimtas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimtas. E, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš. Priimtas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš. Priimtas. E, imko B, kas už, kas prieš. Priimtas. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmestas. Trečias kompromisas, kas už, Kas prieš? Priimtas. Septintas atkrenta, aštuntas kas už, kas prieš? Atmestas. Imko aštuoni. Čia kaip papilinys. E, kas už, kas prieš? Priimtas. Imko devyni. Kas už, kas prieš? Priimtas. Imko 10 atkrenta, 11, 12 atkrenta. 9 pakeitimas kas už, kas prieš? Atmestas. Dešimtams e, balsuojame dėl skirių, dalykų, e, dėl skirių dalių. Pirma dalis, kas už, kas prieš, priimtas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, atmestas. E, trečioji dalis, kas už, kas prieš, priimtas. Imko 15, kas už, kas prieš, priimta. 11, kas už, kas prieš, priimtas. 12, kas už, kas prieš, priimtas priimtas. 13 kas už, kas prieš, priimtas. 14. Ekon 1 atkrenta, kas, e, Ekon 3 kas už. Lėčiau buvo paprašyta. E, ekon 3 kas prieš, priimtas. Imko 1 atkrenta, Imko 3 kas už, kas prieš, priimtas. Imko 5 kas už Kas prieš? Priimtas. Imko 6, kas už? Kas prieš? Priimtas. 15 e, atsiimtas. Dabar 10 punktas. Čia yra e, žodinis pakeitimas. Pas Lechneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gal ne viską perskaitysiu, bet tik tai tas dalis, kurios e, yra susijusios. Po should be easy to attest Čia tekste yra parašyta, e, turi būti parašyta by the commission. E, they should be reliable, kept up to date in, a, uh, in all EU uh, official language. Whereas it should first be evaluated to what extent this would cause additional translation costs. Member states uh, sh should be considered. Tai va toks uh, čia formuluotis pakeitimas. Taigi, kas už, kas prieš. Priimtas. 16 e, atkrenta, dabar Ekon 4 atkrenta, Imko 2, Imko 7 atkrenta, Imko 16 irgi atkrenta. E, dabar dėl Imko 16, gal dar antros dalies balsuokime. Imko 16 antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Priimta. 17 atkrenta. Ekon 5. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ekon 6. Tik antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Imko 4. Pane, pane Reiknė norėjo pasisakyti. Aš norėčiau, kad mes balsuotume dar skirių dalių dėl ketvirto punkto. Aš perskaitysiu šitą sakinį. the Services Directive and the pending European Private Company Status. Hier dan den Split. O čia va, būtent dėl to norėčiau, kad dėl skiros dalies balsuotume. Visi supratome. Taigi, už pirmąją dalį. Kas už? Kas prieš? Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Ekon 7 atkrenta. 18. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Imko 13. Pirmoji dalis atkrenta. Antroji dalis kas už? Kas prieš? Priimta. 19 kas už? Kas prieš? Priimta. Imko, imko 14, mm, kaip papildymas, e, kas už, kas prieš, priimta. 20 e, kas už, kas prieš, Atmestas. Ekon 8 e, kas už. Kas prieš. Priimtas. Ekon 9 kas už. Kas prieš. Priimtas. Ekon 10 atkrenta. E, e, Pone Lechnerį. Ar galėtų sekretariatas patikrinti, ar ponios Regner pakeitimas 13 13, 13 e, punkte. Ar mes dėl jo pasavome? Tai e, pačios Regner pakeitimas? 13 e, pakeitimas. Ar balsavome dėl jo? Atmestas jisai buvo. Aš tik tai per vėlai pastebėjau ir manau, kad mes nebalsavome dėl jo, gal dar kartą. Taigi, 13 pakeitimas kas už, kas prieš, atmestas. Ačiū už pastabą. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo. Kas už, kas prieš. Vienbalsiai. Pritarta. Mm, sveikiname kolegą Lechterį. Toliau dėl teisinio pagrindo. Dabar žodis e, kolegai Lechneriui. Äh, zu der Rechtsgrundlage. Ja. ja. Dabar dėl teisinio pagrindo. Panas kolega Kešmenis pateikė e, šią informaciją apie galimybę visuomenės supažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Ir mes patikėme naują pranešimą, e, kur kalbame apie tokią galimybę visuomenės supažinti. Ir čia mes turime atsižvelgti į atskiras e, teisės visuomenės ir atskirų asmenų. Tai būtent čia kaip gaunama informacija, kokiamis sąlygomis jinai gaunama. E, čia mes turime nuspręsti, e, kad svarbus dalykai turėtų būti išsprendžiami nebiurokratiškai ir be didelių pasikeitimo raštais. Ir ponas e, Kešneris pateikė daug pakeitimų, kuriuose teigia, kuriame parlamentui sutikimos ypatingos teisės susipažinti su komisijos dokumentais. Čia at, atrodo, kad e, remiamasi prielaida, kad parlamentas kaip e, visuomenės atstovas, kaip piliečio atstovas, kaip Europos, e, tai yra Europos Sąjungos 15 straipsnio remdamasis, turi teisę turi tas pačias teisės kaip ir, kaip ir pilietis, kaip ir piliečiai visuomenė. Uh, Tačiau e, e, parlamentas yra e, vis dėlto šiek tiek kitokia institucija. Parlamentas nestovoja atskirų piliečių interesų, tai yra politinės valios formuotojas, atsižvelgdamas būtent į visuomenės nuomonę. Todėl aš manau, kad 9, 20, 21, 33 pakeitimai prieštarauja teisiniam pagrindui Čia mes kalbame e, e, apie parlamento tam tikrus įgaliojimus, kalbant apie galimybę susipažinti su komisijos ir tarybos dokumentais, kad būtų užtikrintas e, skaidrumas ir kad piliečiai galėtų sužinoti visą informaciją. Taip pat 47 pakeitimas, čia kaip sekretariatas mano, dėl jo taip pat galima ginčytis, ar čia tikrai atsispindi parlamento įgaliojimai. Aš manau, kad E, aš manau, kad šitie penki pakeitimai, e, pono Kešnerio pateikti, jie netitinka 15 e, straipsnio nuostato. Aš norėčiau papildyti kolegą Lechnerį. Iš tikrųjų, mes suturėmės šią problemą, dėrėdamės dėl tarp institucinio sustarimo. Čia pirmas priedas šito sustarimo ir ten mes sustarėme su komisija po ilgų diskusijų kad būtent e, parlamentas galėtų susipažinti su tam tikrais dokumentais. Kaip galėtume e, nustatyti taisyklės, būtent kaip parlamentas susipažins tais e, dokumentais. Ir šitas, šitas klausimas neturėtų būti įtrauktas į pono Kešmerio pranešimą. Ir ponia Volis taip pat darbo grupėje Um, pritarė šio klausimo sprendimui, kad būtent e, kad biuras atsakingas yra už šio klausimo sprendimą, nes kitu atveju kiltų didžiulių problemų. Nes, e, kalbant apie pono Kešnerio pranešimą, e, čia kalbame apie institucijų santykius. Ir vis dėlto tie klausimai yra sprendžiami sutartie dėl ES veikimo, o ne mūsų tarp visusinėme sustarime. Todėl mes būtume, e, mes e, turime būtinai e, remtis tinkamu teisiniu pagrindu. Po, ponas Rapkavičius. Pone pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, kad jūs nukeltumėte šitą balsavimą. Jeigu jūs to nepadarysite, mes balsuosime prieš. Iš, iš tiesų, mums e, jūsų paaiškinimai ir pranešėjo paaiškinimai nelabai yra įtikinantis. E, mes e, norėtume vis dėlto išgirti ir tam tikrų teisės ekspertų nuomonę. Norėtume didesnio aiškumo. Aš, aš norėčiau pasikalbėti dar su pranešėju ir išsiaiškinti iki galo, kam, dėl ko mes čia balsuojame. Todėl prašyčiau atidėti balsavimą. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai pasakyti, kad e, noriu patvirtinti tai, ką jūs pasakėte, kaip e, parlamento vicepirmininkė atsakinga už skaidrumą jau keletą metų man teko susidurti su problemomis iškilusiomis dėl prieigos prie dokumentų, tai visuomenės prašymų dėl to. Antra vertus, mes e, susidurime su tarp instituciniu uh, E, pagrindų susitarimu, kuris kalba apie slaptus ar konfidencialius dokumentus ir kur apsprendžiamas šio parlamento ar atskirų parlamentarų teisės kitų institucijų atžvilgių. Taigi aš norėčiau paremti pono Lechnerio ir jūsų paties pastabas dėl šio reikalo. Aš suprantu sunkumus iškylančius ponui Rapkai bet dėl tarp institucinių diskusijų e, dabartinės būklės mums e, reikia padiskutuoti šiuo klausimu. Pone Albrechtai, o tada, kai pasikalbėsime su sekretariatu. Aš norėčiau pritarti ponui Rapkai. Aš manau, kad e, vis dėlto yra tam tikrų sąsajų su pono Kešmerio pranešimu dėl ir su tarp, tarp institucinio susitarimo. Ir man atrodo, kad čia kyla problemų jeigu mes e, e, suteiksime galimybę parlamentarams e, susipažinti su dokumentais, tačiau tam nebus tinkamo teisinio pagrindo. Aš manau, kad visas parlamentas tik tai galėtų susipažinti su tokiais dokumentais, o ne atskiri parlamentarai. nes būtent e, čia mes kalbėtume apie tarp institucinį bendradarbiavimą. Institucijos turi dirbti kartu e, e, skaidriai pristatydamas savo dokumentus. Iš tikrųjų, sekretorės neprieštarauja, kad mes Liepos penktą dieną galėtume balsuoti dėl šio dokumento. Ir e, iš tikrųjų frakcija galės tada e, būtent ir susipažinti su šio dokumento išsameu. Taigi, gerai, balsuosime e, Liepos 5 dieną. Taigi dabar niekas nenori pasakyti dėl pano Lechnerio pranešimo, viskas aišku. Periname prie kodifikavimo. E, žodis, e, sutikimas, ponė Geringerė. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į mūsų teisės supaprastinimo politiką ir į geresnį teisėkurą, Aš e, norėčiau rekomenduoti du dokumentus. Tai yra e, e, kodifikavimas, būtent tam ir skirtas, kad būtų supaprastinta teisėjai kūra ir parlamentas turėtų būtent pritarti šitam kodifikavimu. Čia yra žinai, klasikinis kodifikavimas, nėra jokių esminių pakeitimų šiame dokumente. Ta, iš tiesų tai yra tik tai struktūriniai tam tikri formos pakeitimai. Tad aš norėčiau paklausti, ar kas nors e, prieštarauja, ar yra susilaikymo. Taigi vienbarsiai pritarėme. Kitas dalykas yra nauja redakcija. Ar čia yra kokių nors problemų? E, kas prieš, kas už, kas susilaiko. Taigi pritarta. Dabar pana Šairio e, pranešimas, jisai negali dalyvauti mūsų po pietinėme posėdėje. Todėl turės pasakyti dabar. Uh, have... Dėkui, pirmininkė. Jau keletą kartų šiame komitete uh, šiuos dalykus aptarinėjame, uh, tik informuosiu apie paskutinius įvykius. Visų pirma, turime aiškiai suprasti, kad iš tikrųjų e, mes turime galės pagal sutartis priimti šitokį reglamentą ir aš, e, aš labai e, esu linkęs pasinaudoti šią teisę. Parlamentui ši problema, nuomonės, diskusijos kitose komitetuose labai aiškiai parodė, kad mūsų komitetas turi galės, e, kurios gali šiek tiek kontroliuoti komisijos veiksmus šitoje srityje. Šia prasme 290 ir 91 straipsniai Pirmasis kalba apie deleguotus teisės aktus, antrasis e, įgyvendinamuosius aktus e, reikalauja mūsų dėmesio. E, mes aiškiai išreiškėme savo susirūpinimą įvairių komitetų ar kolegų pateiktuose pakeitimuose. Ypač e, konkrečiai dėl dešimto straipsnio, kur e, numatoma, kad šitoje srityje suderinimas bus e, visiškai automatinis. Tai negali mums būti priimtina, tokio automatinio derinimo mes negalime kaip principo. Ką galime priimti, tai pripažinimas, kad esame pereinamame laiko tarpyje, Lisabonos sutartis vos tik įsigaliojo Ir šia prasme aišku, kad kai kuriuose srityse turime elgtis lankščiai. Dabar e, kalbant apie deleguotosius teisės aktus, jų taikymo sritis labai aiškiai apibrėžta, jie neturi būti esminiai, turi būti priimti bendro sprendimo prieimimo procedūros prasme, bet iš komisijos mes nelabai aiškiai turime pareikštus e, įsipareigojimus, jie kol kas yra labai abstraktus. E, dėl to, ar bendrasis deleguotojų aktų e, derinimas bus taikomas. Mums rūpi, kad bendrasis derinimas e, būtų būtent e, tose naujose srityse, kurios dabar patenka e, kaip naujos rytis į bendrojo sprendimų prieimimo procedūrą, žemės ūkio ir kitų srityse. Tačiau e, kol kas vyksta konsultacijos e, su e, komitetais ir aiškėja iš tų diskusijų, kad parlamentas turėtų reikalauti iš komisijos tam tikrų įsipareigojimų, komisija turėtų pateikti tam tikrą darbų grafiką dar iki mums balsuojant. Aš manau, kad tai turėtų būti e, privaloma ir tai galbūt atsižvelgtų į kai kurių komitetų susirūpinimą, kad jeigu mes atsisakysime kai kurių teisių, sakysime, komitologijos procedūros taikymas rytyje, tai panašių teisių nebeįgysime deleguotų teisės aktų srityje. Bet žinoma, tam tikroje labai ribotoje srityje e, mes galime taikyti E, pereinamojo laikotarpio procedūras. Dar viena problema, kuri buvo paminėta dėl teisinio pagrindo, tai tai yra tarp institucinių dėrybų objektas ir čia aš kalbu apie prieigą prie informacijos. Savo pasiūlymuose, pakeitimuose mes sakome, kad mes norime, kad komisija aktyviai dalyvautų šitame procese. Ne vien eina kalba apie mūsų galimybę pažiūrėti į komisijos uh, E, turimus dokumentus, bet taip pat ir komisijos e, įsipareigojimas siūsti atitinkamiems komitetams informaciją. Aš žinau, kad mūsų atstovai šitose darybose kovos už savo teisės e, labai aktyviai. O paskui, kai kalbame apie įgyvendinimą, mes prieigos kitos kaip per komisiją prie informacijos nebeturime. Tai tokia yra procedūra. Na ir paskutinė mano pastaba būtų, kad e, komitetai, ypatingai tie, kurie naudojasi e, šią teisę pastaruoju metu, yra e, pripratę prie senosios komitologijos procedūros. O e, kai kuriuose srityse atrodo, kad naujasis reglamentas dėl įgaliojimų mus šiek tiek e, atstums nuo šių teisių, atskirs nuo šių teisių, nes to nenumato sutartis. Bet aš manau, kad galima su komisija sukurti tam tikrą mechanizmą, pagal kurį mes e, galėtume gauti informaciją ir galėtume kalbėti apie tam tikrą ribotą, ribotą e, laiko tarpą, per kurį komisija apsarstytų mūsų susirūpinimą. Tai būtų kažkoks neformalus susitarimas, gal, galbūt galima būtų įrašyti į Elgesio kodeksą ar kažkur e, sutartyje. Tokio teksto nėra, kai kurie komitetai e, norėtų, kad tai būtų, bet tai yra neįmanoma. Bet mes galėtume sukurti tam tikrą metodą. E, kuris, e, pavyzdžiui, e, leistų užkirstų kelią kreipimuisi į teismą, pasinaudojant kitomis galimybėmis ir tai sugražintų mums visas tas teisės, kuriomis dabar naudojamės tose srityse. Deleguotose teisės aktuose Pagal sutartį mūsų galios yra užtikrintos. Tuo tarpu, kai įgyvendinamosiose aktuose e, tai tos e, prerogatyvos suteikiamas valstybėms narėms. Ir tada iškyla tarybos ir valstybių narių santykių klausimas. 291 e, straipsnis sutartyje labai aiškiai sako, kad valstybės narės, o ne taryba čia E, turi teisę kontroliuoti įgyvendinimą. Tais atvejais, kai komisija turi įgaliojimo galės. Taigi, tais atvejais mes e, neturime leisti tarybai sugrįžti per e, užpakalinės duris. E, taigi, e, negalime leisti. E, kad e, taryba galimai pateiktų pasiūlymą, kad e, atsirastų kažkoks apeliacijų komitetas, kuris būtų tarybos komitetas. Nes e, sutartis labai aiškiai sako, kad būtent valstybės narės, o ne taryba tas galės turi. Tad e, štai kokia yra m, dabar susikloščiusi padėtis. Mes deriname savo poziciją su kolegomis iš kitų komitetų e, darbų e, grafiko negalėčiau jums dabar pateikti, nes yra labai daug dalykų, kuriuos dar reikia išsiaiškinti, kad ir mūsų komiteto e, sustikimas su ponu Šefčiovičium šiandieną prisidės prie to, kad mes galėsime apsispręsti dėl laiko, ypač turint galvoje, kad taryba kol kas uh, E, šiame reikale nėra labai toli pasistumėjusi. Tačiau aš e, labai aiškiai įsipareigoju ir e, manau, kad mūsų komitetas turėtų kuo greičiau balsuoti dėl kompromisų, Tačiau a, parlamentas kaip toks neturėtų skubėti ir turėtų siekti, kad būtų balsuojama dėl bendrojo derinimo, nes tai yra mūsų galios. Ir ne tik a, naujosiose bendro sprendimo prieimimo srityse, tas visiškai aišku, tai būtų pirmenybė, bet taip pat ir kai kalbame apie tas sritis, kurios buvo komitologijos srityje, vėliau turėtų mūsų būti E, būti vėl svarstomas. E, tokias naujas rytis kaip žemės ūkis, kur taikoma bendro sprendimo procedūra, labai aiški turėtų būti, turėtų paklusti bendro e, derinimo procedūrai ir komitetai taip pat mums pritarė. Dėkuoju, pirmininkė, už galimybę pakalbėti apie paskutinius įvykius. Ačiū.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 No, the answer is no, that we don't. Atsakymas būtų ne, mes nesutinkame. Tarybos institucija turėtų būti. Jeigu jie įeis į tą konsultavimosi sistemą su valstybėmis narėmis, tai gal mes ir būsime lankstus, tačiau ne taryba. Mes negalime kurti precedento ir painioti skirtingų institucijų. Tačiau mes e, turime nuspręsti dėl formos balsa, balsuodami. Kartu nuspręsime, nes tai yra vienas iš pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų. Taryba turi apsispręsti ir mes turime tuo pačiu principu veikti. Aš esu jums ir kitiems komitetams šiame parlamente aiškiai pasakęs, jeigu taryba, mano nuomonė, pasisakys prieš sutarčių galiojimą, tai parlamentas turės įsikišti. Mes esame Teisės reikalų komitetas ir mes turime teisinę galę taip pat tam tikrą prasme saugoti sutarties taikymą ir ateityje per 15-20 metų turėsime pritaikyti e, veiklos praktiką sutarties nuostatoms. Negalime painioti institucijų. Sutarties pagrindinis tikslas aiškiai tuos dalykus atskirti. Tie iš mūsų, kurie dirbame konvente čia, aiškiai matėme, kad pirmiausia norėjome e, labai tiksliai apibriežti visų institucijų kompetencijas. O tokia taisyklė būtų žingsnis atgal. Todėl aš už tai nepasakysiu. Danke. Keine weiteren Wortmeldungen. Ačiū. Ačiū iš tiesų dabar, e, kai kalbėsime su kitais komitetais, tai iš tikrųjų tai nebus pati svarbiausia tema, tačiau bet kokia atveju jinai yra svarbi. Ir komisijos e, e, vicepirmininkas e, neoficialiai jau yra pasakęs e, tam tikros informacijos, kuri galėtų būti naudinga šiame kontekste. Dabar 14 punktas ir Stokholmo programa. Luigi Belingver, e, kolega, jums žodis. Prezidente. L'argomento che... Labai ačiū pirmininkė. Šioje srityje mes jau šyrit išdėstėme argumentų ir matėme, kad e, čia pirmiausia kalbame apie komisijos parengtos Stoholmo programos veiksmų planą. Mūsų nuomonė ši tema yra be galo aktuali Labai apgailestaujame, jeigu šio pranešimo tekstas e, buvo išplatintas labai vėlai. Norėčiau iš karto pasakyti, kad ši tema e, yra siejama su daug esminių idėjų ir aš nemanau, kad mes galėsime šioje diskusijoje viską kruopšiai aptarti. Tikiuosi, kolegos neprieštaraus. Aš pabandysiu jums tik tai šiek tiek apžvelgti turinio esmę. O po to galėsime sugrįžti dar prie visų konkrečių komentarų ir pareiškimų. Norėčiau pasveikinti Europos komisiją, nes e, pateiktasis veiksmų planas demonstruoja, kad Stokholmo programa yra traktuojama kaip labai rimtas e, projektas ir aš tik galiu patvirtinti, kad tai yra labai rimta tema. Prieš keletą dienų parlamento plenarinėme posėdėje buvo patvirtinta rezoliucija susijusi su, su um, teisėjų mokymu. Tai yra vienas iš Stokholmo programos aspektų. Toje rezoliucijoje mes jau į, apžvelgėme tai, apie ką dabar kalbėsiu. Iš pat pradžių mes e, taip svarstėme, mes tikėjomės daugelio keleto naujų pasiūlymų. Negalim, nemanoma, kad reikia apsiriboti tik tai Stokholmo programos veiksmų plano nuostatų sąrašu. Nes Stokholmo programa nėra tik tai nuostatų rinkinys. Jeigu taip darytumėm, tai parengtumėm tik tai telefonų knygą tam tikrą prasme ir nieko e, konkretaus nepadarytumėm. Mes turime įvertinti Europos juridinės erdvės turinį. Ir tokios juridinės erdvės sukūrimas reiškia visą eilę nuostatų ir standartų. Tačiau ne tik tai. Kadangi Europos teisė yra pasiekusi nemažai pažangių pergalių. Ir e, pagalvokime, pavyzdžiui, apie privatinės teisės nuostatas, kuriuose kalbama apie piliečių kasdienybę. Čia nuolat pabrėžiamas progresyvus integracijos e, įtvirtinimas, tačiau to nepakanka. Tik pritaikyti turimas teisės nuostatas negana. Mūsų diskusija apie poveikio vertinimą jau rodo, kad problema egzistuoja. Mes ne tik bandome įvertinti, kaip nuostatos yra taikomas, bet stengiamės apžvelgti, kokį poveikį jos turės piliečių kasdienybei. Taigi, reikėtų pagalvoti apie mm, suderinimo poreikius, apie kuriuos esame kalbėję nemažai. Tai susiję ne tik su veikla vystoma per sienas. Nereiškia, kad vienos valstybės pilietybę turime e, suteikti kitos valstybės piliečiams. Lygiai taip pat nekalbame apie Europos e, teisės institucijų veiklos išplėtimą. Teisinė erdvė susideda iš pavienių valstybių narių atskirų teisinių erdvių. Todėl Europoje turi būti nustatyta tam tikra Europos teisės procedūra, kuri e, galiotų ir valstybėse narėse, ir per sienas. Be abejonės reikia įvertinti, kuri teisės sistema turi viršenybę. ES teisė nėra tik tai nacionalinių teisių suma. Iš esmės galbūt ji galėtų būti traktuojama kaip suma Bet iš tiesųgi turime kur kas giliau pažvelgti kiekvienos valstybės narės teisės institucijas ir teisės bazę. Jeigu Europos teisės yra mokoma universitetuose ir teisės institutuose, tai e, turime suvokti, kad ji yra traktuojama kaip atskira teisės rytis. Kal, tokia kaip e, darbo teisė, šeimos teisė ar panašus dalykai. Visą tai iš esmės turėtų sudaryti europietiškumą. Tai yra Europos teisės pavieniai aspektai. Dabar Europos teisė galbūt nesąmoningai yra mokoma kaip atskiras dalykas. Iš esmėsgi Europos teisė turėtų būti įtraukta į visų tų disciplinų mokymai programas. Turi būti sukurta europietiška teisinė sąmonė. Dabar e, daugelis piliečių tokio samoningumo neturi. Ir mūsų darbas e, ir mūsų darbo poveikis yra tik tai dalinis. ES yra pateikusi daugybę suderinimo nuostatų, standartų ir panašiai. Yra bandoma suvienodinti skirtingas tradicijas turinčių valstybių narių nuomonės. Tai yra titaniškas darbas, kuris davė rezultatą ne neatsverinti mūsų e, pastangų. Taigi mes tampame tik tai santykinai efektyvus ir galvodami apie Europos teisės erdvę, to turėtume nepamiršti. Dar priimant Hago sutartį, kai buvo atsisakyta ramščių sistema, dar prieš perinant prie Lisabono sutarties ir vieningos Europos teisės sistemos, matėme, kad pažanga link suvienodėjimo, kai Europa ir valstybės narė siekia vienodos sistemos, turėjo būti pagrista labai atidžiai išanalizuota filosofija. Žmonės, kurie studijuoja Europos teisę ar ją kuria, yra protagonistai, ES piliečiai. Neretai jie būna verslo savininkai, pavyzdžiui. Ir jie ieško galimybių, uh, E, kad jų teisės būtų pripažįstamos Europos lygių. Tai ne tik piliečiai, da, tai yra ne tik eilinių piliečių e, reikalas, tai yra ir teisininkų, teisės mokslininkų e, darbos rytis. Kol kas Europoje nebūdavo galvojama apie tai, kad be tokių protagonistų m, ES teisinė erdvė tampa tuščia. Manau, kad dabar jau pats laikas tai padaryti. Apie tai ir kalbame mūsų projekte. Kalbame apie ateities pokyčius. Mes artėjame prie kryškelės, nes Lisabono sutartis nėra tik tai paprastas tarptautinės teisės įvykis. Joje yra kalbama apie ES racionalumą, suvokimą, naujus poreikius ES, nes kitaip e, pasitikėjimas ES piliečio akise tikrai neišauks. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, teisės mokymas ES yra tik tai vienas e, paveikslo aspektas. Tai nėra visas vaizdas. Todėl dabar pribrendo laikas apie tai pagalvoti. Negalima tik tai e, protagonistiškai mojuoti, e, tik tai protagonistams mojuoti pirštu, bandant kažką nurodyti tuos žmonės reikia įtraukti į Europos teisės kūrimo procesą per jų profesinį darbą. Nes jie yra išmokyti kaip teisininkai, jie turi savo akademinę karjerą, tačiau juos reikia nuolat informuoti apie naujausius pokyčius ES. Kaip anglosaksai sako, Europa yra tas e, tautų katilas. Ir labai dažnai e, nacionalinė teisė susikerta su užsienio teisė. Todėl mūsų teisėjai, praktikai, teisininkai nuolat susiduria su naujais poreikiais, naujų žinių stoka kiekvieną dieną. Mes kol kas dar tik embriono būsenoje tebesame. Ir manome, jog reikėtų sukurti sąlygas, kuriomis tokie protagonistai galėtų geriau keistis nuomonėmis ir nuolat suteikti vieni kitiems naujausią informaciją savo praktinėje veikloje. Kadangi, kad ir kas jie bebūtų, jie yra protagonistai ir pagal Europos teisę. Šiuo metu, ir tai yra Europos teisės turbūt labiausiai paplitęs aspektas, e, bet jis šiuo metu yra pamirštamas. Pažiūrėkim, kaip dirba teisėjai ir pažiūrėkim, ką dirbame mes. Teisėjai yra kvalifikuoti Europos teisėje Bet e, tos kvalifikacijos neužtenka, jie turi dirbti konkretų darbą tas rytimi, toje srityje. Ir mokydami jaunus žmonės, jie patys neturi pakankamai mokytojų kvalifikacijos. Todėl Europos komisija dabar iš naujo iškėlė tą mintį. Mano nuomonė, tokių pasvarstymų neužtenka, nes e, valstybėse narėse yra daugybė teisės mokymo institucijų Jos turi labai tvirtą įsišaknyjusią tradiciją. Pavyzdžiui, teisėjų mokymo mokyklos turi savas tradicijas. Ir Europa retai kada gali jas įsikišti. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip teisės praktikai yra mokomi, kaip elgtis kiekvienu konkrečiu atveju, kaip palyginti e, teisėjų E, veiksmus vienu ar kitu atveju, kaip e, atspindima Europos teisė tuose veiksmuose. Aš e, žinau, aš esu dirbęs Italijos magistrate, aukščiausiame teisme ir aš žinau, kaip ten teisėjai veikia. Uh, Jie stengiasi pritaikyti naujus darbo metodus, bet sėkmės pasiekti dar e, per anksti. Reikia visas šias temas kur kas giliau išnagrinėti. Būtina galvoti apie naują Europos e, teisės savoką teisėkuros sistemoje. Aš jums pateikiu visą sąrašą dokumente ir galvoju jame apie tai, kaip pagrindinius mūsų filosofijos elementus būtų galima paversti realiomis konkrečiomis praktinėmis priemonėmis. Kitaip mes vykdome tik tai filosofinio pobūdžio akademinės reformas, tačiau nedaug kas veikiama realiai jas įgyvendinant. Nedaug kas padaroma realiai jas įgyvendinant. Dar porą momentų norėčiau išskirti apie tai, kaip reikėtų dirbti. Neužtenka galvoti tik tai apie materialinę teisę nes čia pažangos realiai nelabai pamatysim. Procedūrose daroma tikroji pažanga. Būtent procedūros valstybėse narėse trukdo įgyvendinti materialiosios teisės standartus patvirtintus čia per pastarąjį dešimtmetį ir pastarosius metus. Tai pasakytina ir apie civilinę, ir apie baudžiamąją teisę. Aš viską tik apžvelgiu. Aš nenoriu kištis į kitų komitetų kompetenciją Europos arešto orderis yra taip pat labai svarbi tema. Reikėtų pagalvoti, kas tuo klausimu daroma. Dar yra labai daug procedūrinių kliūčių, kurios trukdo visapusiškai įgyvendinti svarbiausius mūsų darbo rezultatus susijusius su, pavyzdžiui, e, teisės specialistų mokymu ir civilinėje ir baudžiamojo teisėje. Ir privatinė teisė čia susiduria su nemažai sunkumu. Piliečiams ar įmonėms yra nustatytos kai kurios teisės, tačiau jos nėra įgyvendinamos. Nepamirškime dar ir įmonių teisės ir e, šeimos teisės. Neretai čia yra tiek daug procedūrinių kliučių, kurios trukdo, kad jos trukdo mums daryti pažangą. Stokholmo programoje turi būti galvojama apie procedūras. Turi būti numatomi procedūrų keitimo būdai. Aš kalbu ne tik apie e, bylų nagrinėjimo procedūras, bet ir apie pačios teisės procedūras turbūt visi, ypač Britai, žino, gal aš čia šiek tiek užgausiu kitų valstybių orumą, kad e, šios problemos labai aktualius ir jas svarbu nagrinėti. Mes tarsi užsirakiname Europos e, žemyninėje vidinėje dėžėje ir nematome, kas vyksta už jos ribų negalime kalbėti tik apie vieną kalbiškumą. Kalba yra labai svarbus elementas. Galėčiau paminėti vektorių čia. Problema iškyla dėl to, kad anglų kalba yra lingva franka ir neretai terminai yra skirtingai apibrėžiami skirtingose kalbose, netgi tie patys žodžiai yra suprantami skirtingose kalbose skirtingai. Ir žmonės dirbantis teisės E, srityje turi mokytis ir kalbų. Mes labai daug šnekame, tačiau realiai darome nedaug. Neužtenka tik kalbėti, pradėkim dirbti. Frau Kollegin Wallis, bitte. Pone Wallis, dėkoju pirmininkė. Ačiū taip pat ir ponui Berlinguerui už jo E, parengtą pranešimą ir mintis. E, kažkuria prasme ši diskusija prasidėjo pereitą plenarinį posėdį, kur kalbėjome apie teismų personalo rengimą. E, kalbėjome apie tai, kad mūsų teisėjai, teisės studentai mokytųsi savo užsienio teisę, Europos teisę, lyginamąją teisę, o taip pat ir kalbas. Tikrai aukšti reikalavimai, bet e, nėra prasmės, kad nacionalinių valstybių teisėjai vien tik tai mojuotų savo nacionalinėmis e, vėliavėlėmis, bet nebandytų surasti bendros kalbos. Man atrodo, kaip tik to jūsų pranešimu ir siekiama kai kalbama apie mm, teisininkų rengimą, egzistuoja e, universitetų, tokių kaip Maastrichto universitetas, kur e, teisėjų rengimas pradedamas nuo Europos teisės paskaitų. Taigi, jeigu kas nors nori e, kada nors praktikuoti vienoje iš valstybių narių, jie po to vėliau turi sugrįžti ir mokytis nacionalinės teisės. Aš manyčiau, kad ateityje vertėtų tokį procesą labiau skatinti ir e, raginti plėsti Europos teisės <clears throat> mokymą e, tiek tarp mūsų teisėjų, tiek tarp teisės studentų. <clears throat> E, problema yra taip pat, kad mes tarsi klestime pasiremdami mūsų materialiosios teisės skirtumais. Aš manyčiau, kad turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kaip mes nacionaliniuose teismuose traktuojame užsienio įstatymus. E, laukiame iš komisijos e, pranešimo, ataskaitos e, šią temą po Romos 2 priėmimo. Mes taip pat turime atidžiai pažvelgti į tai, kaip mūsų Europos sistemos e, saveikauja su trečiųjų šalių sistemomis ir man e, aną savaitę buvo įdomu pabuvoti Hagos konferencijoje šią temą ir aišku, kad turėtume ir čia daugiau nuveikti, kad neatsiliktume nuo pasaulinės teisės bendruomenės šią prasme. Na ir dar e, viena mintis. E, neseniai sulaukiau e, lankytojų, kur buvo siūloma parengti tam tikrą Europos teisės istorijos ir Europos teismų istorijos projektą. Aš galėjau susipažinti su knyga šią temą ir pamačiau, kad Savo teisės istorijoje mes turime daug daugiau bendrumų, negu kad esame dažnai pasiruošę pripažinti. Taip pat sveikinu tai, kad jūs keliate ir procedūrinės, procesinės teisės problemą čia. Tokis, sakysime, e, skirtingi E, laikotarpiai. Uh, we tried in the last mandate here to do it just in relation to personal injury actions, which you would have thought. Uh... Skirtingi senaties terminai, pavyzdžiui, kelia nemažai problemų. Kažkada yra buvęs parengtas atskiras pranešimas šią temą, nes iš tikrųjų e, Čia mes turime kalbėti apie tai, kad teisingumas buvo, būtų lengviau prieinamas atskiriems piliečiams ar e, e kitoms institucijams, organizacijoms Europos, visoje Europos Sąjungoje. Kitaip sakant, kad e, kurtume tokią teisingumo sistemą, kuris siektų būtent šito e, o ne vien tik tai stengtis išlaikyti tą a, nacionalinėmis vėliavėlėmis grįstą sistemą. Aš manau, kad a, teisininkams geriau seksis Europos a, a, sąjungoje, jeigu jie geriau išmanys ne tik nacionalinę, bet taip pat ir Europos sąjungos teisę, tada jie geriau galės pasitarnauti savo klientams. Danke, kolega Bodu, bitte. Ačiū, e, kolega Bodu, jums žodis. Aš norėčiau tik tai prisidėti prie to, ką sakė pranešėjas. Iš tiesų, švietimas jau turėtų vykti universiteto fakultetuose, tačiau yra ir daug dalykų, kurie pavadinti yra Europos teisė. Tačiau mes neturime Europos teisės. Mes turime bendrijos teisę, mes turime reglamentus, direktyvas, kuriuos įgyvenina atinkamos valstybės narės. Prieš pradėdami skatinti Europos teisę, mes turėtume E, turėtume įsitraukti su savo Europos teisė, kurią mes tik tai kūrėme e, į e, tam tikras teisės rytis, kurios vyrauja visoje Europoje. Mums reikia specialistų, kurie užsimtų atskirų valstybių teisę ir kurie galėtų apžvelgti visą Europos dimensiją. Ačiū, kolegas Vietka. Bardzo dziękuję, panie. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Perlingeriui už tai, kad jisai padarė puikų įvadą į šią diskusiją. Tačiau labiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad stengiamasi sukurti bendrą Europos teisinę kultūrą. Mes e, jau nuo šios kadencijos pradžios kalbėjome apie tai, kai mes pradėjome nagrinėti Stokholmo programą. E, aš pritariu tam, kad e, švietimas E, Europos universitetuose dar nėra labai lankstus. Švietimo programos ir labiausiai skiriamos e, atskirų valstybių narių teisė, teisės sistemams. Europos e, teisės fakultetai tai yra tarsi priedas prie atskirų valstybių narių teisės disciplinų. Ir tų fakultetų e, absolventai, kurie baigia Europos teisės fakultetą, pavyzdžiui, jie negali įsivaizduoti savo ateities, nes nėra tokios Europos teisės. Ir diskutuojant apie Stokholmo programą, mes e, tiesiog suprantame, kad, e, kad Europos teisė turi egzistuoti nacionalinėse teisės sistemose. 60 procentų mūsų e, piliečių net e, nesuvokia, e, kad yra toks ligmuo kaip Europos, e, e, Europos teisė, kuri gali būti derpiama jų nacionalinė teisė. Jie apsiriboja tik tai savo nacionalinę teisę. Teisės sistemos turi būti koordinuojamos. Tai iš tikrųjų tai nedaug, tai kainuotų. E, Tiesiog turėtų būti e, e, kūriamos e, bendrijos teisės normos. Tačiau bet kokiu atveju valstybės narės kai kada prie, prieštarauja, kad, sakykime, tam tikros rytis būtų neliečiamos, jos būtų paliekamas valstybių narių kompetencijai. Bet yra ir kitos rytis, kuriuose galima supaprastinti Europos valstybių piliečių gyvenimą. Todėl mes turėtume e, prisidėti prie to, kad e, visuomenė įsisamonintų, kad yra tokia Europos teisė ir kad būtų skatinama Europos teisės kultūra, kad valstybės e, būtų priverstos keistis savo gerąją patirtimi, sakykime, keistis studentais arba būtų tam tikri kursai dėstami teisės fakultetuose. Pastaroje diskusijoje mm, Strasbūrė, ponia komisijos narė taip pat dalyvavo, ir e, Europos parlamento e, vicepirmininkas. Mes e, pasiekėme šiokio tokio kompromiso. Komisija mūsų užtikrino, kad norėtų taip pat ir finansiškai remti advokatų ir teisininkų švietimą ES. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tai yra pakankamai sunkiai gyvenimas dalykas ir komisija turi būti nuolat raginama, raginama laikyti savo pažadų, Ačiū, kolega Belingeris. Ar norite atsakyti į užduotus klausimus? O, <clears throat> una, una battuta. Voglio ringraziare Diana Wallace, perché io sono professore di storia del diritto. Puiku. Aš tik tai norėčiau pateikti savo pasvarstymus. E, aš esu teisės istorijos profesorius. O tai, ką jūs pasakėte, e, man kaip tik ir patvirtina, yra e, bendra Europos teisės istoriją. Galbūt sistemos yra skirtingos. Tai yra akivaizdu. Tačiau yra bendra teisinė kultūra. Ir čia aš negalvoju apie, pavyzdžiui, apie uh, konstitucijas. Pažvelgime į civilinę teisę. Jeigu sakoma, kad uh, uh, romėnų te, teisė skiriasi labai nuo uh, nuo anglosaksų teisės sistemos. Tai iš tikrųjų neteisinga. Jos yra panašios, tos teisės sistemos. Ir mes turime tai aiškiai pasakyti ir komisijai. Tiesiog reikia kartais tik tai priminti, atkreipti dėmesį į kai ką. Tiesiog reikia nukreipti komisiją, pavyzdžiui, arba mūsų visų darbą vieną tam tikrą kryptimį, labai svarbu, kad mes e, tiesiog parengtume dirbą šitai e, naujai Europos teisės minčiai ir galėtume ten būtent plėtoti šią teisės discipliną. Jeigu mes e, priversime į mano tekstą, tada um, galbūt jums kils at, at, at, atitinkamų minčių ir galėsite pateikti tam tikrus pakeitimus kitą kartą. Iš tiesų mes turime dabar pakankamai e, laiko, nereikia tam net galutinio laikotarpio, kada bus e, teikiami e, pakeitimai. Taigi dabar mes sudarėme su tam tikra techninė problema, dabar yra pusė 12 ir 11.45 turėtų panaštoveris kalbėti. Tiesiog aš galbūt pasiūlyčiau padaryti 15 minučių pertrauką. Ir galbūt e, be 2012 ateikite, visi surinkite į salę ir mes ten kalbėsime apie biurokratijos mažymą, mažinimą ir galėsime pasikalbėti su panu Štoveriu.

Just to inform you, our guest is already in the house. Norėjau Jūs informuoti, kad mūsų svečias jau į parlamentą atvyko ir ko gero galėsime pradėti posėdį po 2-3 minučių. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich... Gerimas ponės ir ponai, aš norėčiau nuoširdžiai pasiveikinti e, mūsų e, svečią, e, dr. Štoiberį, kuris yra aukšto lygių grupės administracinės naštos mažinimo klausimais vadovas. Aš norėčiau visų pirma atsižvelgti į tai, kad prabėgo pakankamai daug laiko, mes jo jau nebeturime. Daug nekalbėsiu, tik tai priminsiu 15 mūsų darbo atvarkės punktą galbūt mes galėtume aptarti šitą punktą e, rūpjūčio 12 dieną. Jeigu niekas neprieštarauja, tai galbūt taip ir padarysime. O dabar, ponia Štober, jums žodis. E, labas rytas, ponia Lėnė, gerimas ponis ir ponai. E, nebeturime labai daug laiko. Todėl Aš galbūt raštu parengtą medžiagą perduosiu ponui, e, ponui e, e, Lėniai ir kolegos galės susipažinti su šitą informaciją, po to galės paprašyti iš pono Lėnės. Ir galbūt negalėsime taip intensyviai gilintis į kiekvienos klausimus, būtent dėl laiko trūkimo. Visų pirma, aš norėčiau dabar nuoširdžiai padėkoti ponui Lenė ir kolegoms iš Teisės komiteto už suteiktą galimybę atvykti čia ir pasisakyti tokiais klausimais kaip pridėtinė vertė arba pridėtinės vertės mokesčius ir kaip mes galime palengvinti mažų vidutinių įmonių naštą. Po ilgų diskusijų mes priėmėme, aišku, sprendimą su didžiaja dauguma, kad galiausia mikro įmonėms bus taikomos nuolaidos tai kad būtent jos galės teikti savo mm, e, balansą mm, Europos e, Sąjungos kontrolės institucijoms e, tam tikromis palengvintomis sąlygomis. Jau pastarąjį kartą aš jau galėjau mm, pateikti savo pasiūlymus ir jau, kaip sakiau, buvo apie 260 pasiūlymų E, pateikta, kaip mes galėtume sumažinti biurokratiją. E, nes visų pirma, e, mes kalbame apie daugybę mikro įmonių įvairiose valstybės narėse, kuriams keliais milijardais eurų buvo sumažinta atskaitomybės našta. Aš esu su tam tikromis institucijomis, kalbu generaliniais direktoratais, su generaliniais direktoriais. Mes E, pirmiausia, turime greitis tos iniciatyvos, kad biurokratinė našta, kuri užgriuvo dabar įmonės, būtų sumažinta. Ir e, o, e, Europoje, kaip pastebėjome, vis dar yra per ilgai priimami sprendimai. Ir žmonės e, dažniausiai klausia, kas atsitiks po vienerių metų, kai pradėta, pavyzdžiui, e, nagrinėti koks nors klausimas. Dėl tachografo, pavyzdžiui. Čia E, virš 3,5 tonų svorio e, transporto priemonėse turėjo būti montuojamas e, skaitminis tachografas. Čia šis, šis klausimas jau sprendžiamas jau ilgus metus ir jau prieš, prieš vienus metus aš jau kalbėjome su atitinkamomis institucijomis ir, ir kad bus tam tikros nuolaidos mažosioms įmonėms, tačiau nieko nuo to laiko nevyko. Ir 2010 metai praktiškai visi išnaudoti bus tam, kad būtų patikrinta, kokią kryptim mes eisime, e, kalbėdami apie tos e, e, tachografus. Tai, kaip matote, ilgai labai priimami sprendimai ir jie nesuprantama, kodėl taip ilgai viskas trunka. Man, aš nuolat girdžiu kritiką, kasgi sprendžiama, kodėl taip ilgai sprendžiama ir kur mes galų galia einame. Ir aš turiu gintis paprastai ir ginti ES jos sprendimus. Nors kartais ne visada juos suprantu. E, dar, dar vienas dalykas, kiti nauji e, uždaviniai. Aš skaičiau, aš nežinau, ar, ar jūs ką tik aptarėte tikriausiai ponios Nibler pradėšimą. Tai yra darbinis dokumentas apie nepriklausomą paveikio e, vertinimą. Aš atvirai pasakyčiau, kad labai sveikinu šitą, šitą pranešimą. Ir e, norėčiau pateikti nediplomatinį pasiūlymą. Parlamentui reikia kažkokios institucijos, agentūros. Aš e, siūlyčiau veikti pagal Belgijos pavyzdį. Galbūt komitetą arba e, pogrupį, kuris nagrinėtų vien tik tai biurokratijos mažinimo klausimus. Nes kitų atveju mes nepaisime toliau. Nes. Uh, Nes e, tie žmonės, kurie būtent nori mažinti e, biurokratiją, jie visada nukenčia nuo politikų. Jie visada yra silpnesni už politikus, nes politikai, kaip tik sako, mums reikia ginti vartotojų sveikatą, e, ekonomiką ir būtent negalima panaikinti kai kurių biurokratinių kliūčių. Ir ponė Nibler e, jau, e, kaip tik tai e, sakė, iš tiesų, e, Mes kalbame ne tik apie biurokratijos mažinimą, bet ir apskritai apie e, teisėkuros kūrimą, apie e, jos teisėkuros poveikio vertinimą. Todėl būtent e, nuo to ir priklauso mūsų visų ateitis, todėl mes norime atidžiau nagrinėti šitą klausimą. Aš iki šiol manau, kad čia iš principo biurokratijos mažinimas yra nebiurokratinis, nepolitinis klausimas. O tai yra mm, daugiau klausimas susijęs su tuo, kaip mes galime veiksmingiau vykdyti savo darbą. Aš e, Amsterdame Hagoje, pavyzdžiui, kalbu su akta, su e, e, šitą nepriklausomą instituciją. Olandai, kaip ir švedai, jie veikia taip. Jie nori ne tik tai įvertinti biuro, e, e, biurokratiją, bet ir patikrinti, ar pavyzdžiui, koks nors teisės aktas yra apskaitai prasmingas. Ne tik tai e, formaliai, bet ir politiškai. Jie tikrina paties įstatymo tikslą. Nes, pavyzdžiui, parlamentas priėmė tokį įstatymą arba nori priimti tokį įstatymą, kuris būtų labai sudėtingas. Kam to reikia? Todėl aš matau, kad valstybėse narise atskiruose, pavyzdžiui, su biurokratija kovotam žymiai veiksmingiau negu ES lygių, nes jie tikrina ne tik tai, kiek biurokratijos kliūčių sukels toks teisės aktas, bet apskritai, ar jisai naudingas. Taigi, e, dabar, ponios ir ponai, e, aš labai nustebau. Tačiau e, pirmininkas Baroso man rugsėjo mėnesį pasakė, puiku, ką jūs čia darote, ką jūs čia parengėte, ką jūs čia išnagrinėjote. Ir šitą aukšto lygio grupę, e, kuri turėjo būti, mm, sakykime, panaikinta rūpjūčio 31 dieną, ji turėtų veikti ir toliau. Jūs turėtumėte e, daugiau kalbėti su, parla, su parlamentu, taryba, e, su vyriausybėmis ir stengtis pateikti pasiūlymus, rekomendacijas Europos lygių. Ir aš turėčiau pasistengti, galbūt aš pats kaltas dėl to, nes iš tikrųjų aš e, su, e, e, iki šiol nedirbau su tokiu politiniu lygmeniu, lygmeniu, kuris taip smarkiai gintųsi nuo kritikos. Iš tiesų, galima išvardinti įvairias vyriausybės Prancūzijos, Vokietijos vyriausybės, jos nuolat man sako, kad komisija vat, padarė kažkokią nesąmonę. Jie, e, komisijos nariai tikriausiai neturi jokio supratimo, kas vyksta realiam gyvenime. Jie ten užsidarė savo bokštę, kūrė kažkokius įstatymus, kurie neturi jokios prasmės. O komisija, mano nuomonė, turėtų daugiau gintis. Jie turėtų sakyti, kad nacionalinės vyriausybės jos bereikalo puola. Nes uh, komisija tai yra tokia organizacija, tas pats taikoma ir parlamentui, e, kurie leidžiasi kritikuojami, bet nesigina. Todėl e, Baroso man pasakė, teskite savo darbą iki 2012 metų pabaigos. E, tačiau antra, e, jūs turėtumėte ne tik vertinti ES teisę, bet būtų gerai, jeigu jūs kitų metų lapkričio mėnesį e, pateiktumėte ataskaitą, kurie būtų įvertinta, kaip e, valstybės perima, tai yra įgyvendina ES direktyvas. Taigi, e, remiantis tokiu principu, kokia valstybė narė nebiurokratiškiausių būdų įgyvendina ES teisės aktus. Tai yra milžiniškas užduotis, kurį apšitai sisteminių požiūrių sunku labai įvertinti. Tai įsivaizduokite 27 e, vyriausybės ir e, jas reikia, jas reikia įvertinti, o tų direktyvų yra labai daug ir sudėtingi yra e, poįstatyminiai teisės aktai, įstatymai ir, ta prasme, jos turi bendradarbiauti, jau nebendradarbiauti tai iš vis tada sudėtinga. Ir lakočio mėnesį nacionalinės vyriausybės, komisijos. E, e, sako, kad, pavyzdžiui, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos vyriausybės jos taip sudėtingai gyvenina ES teisės aktus, kad, kad neįmanoma jų tiesiog e, paskui vykdyti. Ir mano vyriausybė, pavyzdžiui, vyriausybė įgyvendino labai daug direktyvų e, ir mano, kad nebiurokratiškai. Tačiau Austrai atvykę pas mus sako, kad e, pas mus dar geresnis metodas yra taikomas. Ir galėtume e, taikyti, pavyzdžiui, Austrų metodą. Ir tiesiog neįmanoma sulyginti greičio, kada jie yra įgyvendinami ir kaip įgyvendinami ES teisės aktai. Todėl Todėl aš norėčiau, kad šiame sudėtingame darbe jūs e, suteiktumėte man paramą. E, trečias punktas man tikriausiai e, jums bus labai įdomus, čia kalbant apie jūsų pranešimą. Kalbame apie šitą poveikio vertinimo tarybą, kuriai kuri, kuri vadovauja generalinis sekretorius pavaduotojas. Dabar laikinas kol kas yra generalinis sekretorius pavaduotojas, paskui e, bus nuolatinis, čia dabar sutinka situacija. Iš tiesų, aš norėčiau, kad būtų bendradarbiavimas vykdomas su šitą tarybą geresnis. Kaip pavyzdžiui, su akta, kaip, pavyzdžiui, Norman Control Aušus arba su kokia nors e, nepriklausoma institucija Londone. O Prancūzija dabar kaip tik nori e, sukurti tokią instituciją, bet tai užtrukta šiek tiek laiko tokiais klausimais, tačiau turiu pasakyti, kad komisija ir labai santūri, ji nesima jokių praktiškai veiksmų. Ji visų pirma nenori klausytis tokių konsultacijų, kaip, kaip e, ateityje būtų vertinamas ateities teisės normų biurokratiškumo lygis. Ir tam reikia, kad įtikinčia komisija atkreipti dėmesį labiau į tokius vertinimus jūsų paramos. Kad mums reikia sukurti tam tikrą spaudimą, kad komisija kažkas pradėtų vykti. Žinoma, mes galime kritikuoti atskirus komisijos narius. Tačiau ar, ar tai yra prasminga? Tai pavyzdžiui, jeigu aš būčiau Tai ombudsmenas ir man rašytų visos, pavyzdžiui, asociacijos Europoje ir e, e, skūstusi dėl kokių nors biurokratinių kliūčių, kurios praktiškai nėra labai susijusios su ES lygmeniu, tai yra nacionalinės biurokratinės kliūtis. E, tai, e, pavyzdžiui, įmonės, pavyzdžiui, dėl e, kažkokių taisyklių darbo skūstusi. E, Ir jeigu aš nesureaguočiau jų, jų šitos skundus, tada aš būčiau kritikuojamas, kad nereaguoju pakankamai. Nors tai yra iš tikrųjų ne mano sritis. Todėl, kalbant apie poveikio vertinimą, e, mes jau pasiekėme tai, kad bendradarbiavimas tarp e, poveikio vertinimo tarybos ir tarp aukšto e, lygio grupės, kuri turėtų vertinti poveikio vertinimą, o šitą tarybą turėtų vertinti būsimus teisės aktus, turėtų būti institucionalizuotas ir formalizuotas naujose įgaliojimuose. Būtent šitas bendradarbiavimas. Nes to iki šiol trūksta. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad mums e, keliami e, lūkesčiai ir užduotis yra truputį per dideli. Nes mūsų, e, pavyzdžiui, aukšto lygio grupoje žmonės dirba be atlygio ir e, jie tiesiog nesusitvarko su savo darbo krūviu. Jie dirba praktiškai dėl garbės arba, nežinau, dėl, dėl e, norėdami padėti savo šalių piliečiams. E, ir jų galimybės yra ribotos. Ir aš norėčiau padėkoti panui Lėniai ir komitetui už jų didžiulę paramą, ją aš jaučiu. Ir galų gale, tai, tai yra tas komitetas, kuris ir nagrinėja šitas poveikio vertinimus. Ir e, nagrinėja būtent biurokratijos poveikį teisėkurai. Aš čia e, nuolat vertinu, tai, tai tiksliau nuolat e, aiškinu. Aš dabar e, e, e tapau tarsi komisijos gynėjų, kalbant apie biurokratinės kliūtis. Ir tiesiai norėčiau pasakyti, kad e, visas biurokratijos krūvis, biurokratijos našta siekia 32 e, procentus. Įsivaizduokite, E, šitas įgyvenimo, ata, šita įgyvenimo ataskaita būtų labai didžiulė, nes, kaip matote, biurokratijos našta yra dideliai vertinus procentais ir išlaidomis, kurios laiko išlaidomis, sąnaudomis. Ir, kaip matote, e, beveik trešdalių visų teisės aktų atveju jie įgyvendinami neefektyviai ir vykdomi neveiksmingai. Kaip, kaip matote, problemų yra daug, aš, norėjau, aš tengiuosi bent jau trumpai kalbėti. Žinoma, galima čia mm, daugiau diskutuoti šios klausimais, aš tenksiuosi ir toliau vykdyti savo darbą atkakliai, kovoti, kritikuoti, rinkti rekomendacijas ir galbūt gausiu iš jūsų gairias ir paramą ir pastabas. Ačiū, pane dr. Štoberi. Ich habe jetzt drei Wortmeldungen zu Beginn eine. Čia e, noriu, noriu pasisakyti dar keli, e, keli asmenys, tačiau aš dar norėčiau pateikti pastabą. E, problemų yra ne tik tai su įgyvendinimu, bet ne tik direktyvos yra sunkiai gyvenimus, bet sunku įgyvendinti ir biurokratijos mažinimo priemonės. Todėl aš manau, kad čia mes teiktume tam tikrą veikimo laisvę valstybėms narėms, bet ar valstybės narės pasinaudos tą laisvę? Nes įsivaizduokite, tų e, direktyvų yra labai daug. Todėl dauguma valstybių narių pasirenka dabartinę status quo situaciją. Dabar e, ponė e, Nipler, Cvivka ir kiti kolegos nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Štaiberi, visų pirma. Aš galiu pritarti, kad sprendimai priimami labai ilgai. Ir sunku dabar įvardinti, kas E, kas e, e, kaltas dėl tokių sprendimų prieimimų. Užtesimo. Ir, sakykime, komisija pateikia kokią nors iniciatyvą arba sprendimą, o taryboje užsigulė šitas pasiūlymas. Ir ne parlamentas, ir ne komisija iš tikrųjų yra kalti dėl tokio uždėlsimo, bet valstybės narės taryboje. Ir uh, ES dėl to trunka tiek ilgai priimti kokius nors sprendimus. E, taigi, e, jūs teisus. Mes turėtume taip pat neleisti, kad mus taip smarkiai kritikuotų. Čia jūs irgi teisus. E, labai, labai sunku iš tikrųjų kažkaip apsiginti, kai žiniasklaidos dėmesys yra toks didžiulis. Ir sunku tada yra kovoti su, su biurokratija, nes yra labai daug suinteresuotojų pulių, kurios kovoja tarpusavyje. Uh, Dabar kalbant apie geresnį, geresnį teisėkurą, e, aš džiaugiuosi, kad jūs taip pat būsite įtrauktas į šį darbą žymiai e, labiau. Pane e, Göringer taip pat patikė puikų pranešimą šią temą. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į, tokius, į šį jos pranešimą, nes ten yra labai daug įdomių dalykų. Šiandien kalbėjo iš ponė Klimbai, iš šios e, poveikio vertinimo tarybos, e, jinai taip pat skaitė mano pranešimą ir ji e, taip pat mane, kad aukšto lygio grupė turėtų būti įtraukta į šios tarybos darbą. Mm, tačiau iškart pasakė, kad mm, apie tai dar negalvojama, tai kad šitą aukšto lygio grupę dirbtų tik ad hoc pagrindu. Bet būtų e, labai gerai, e, kad vis dėlto šitokia kova su biurokratija būtų institucionalizuota. Pone Tadėjušai. Ačiū, ponė Štaiberi. Aš norėčiau e, ponios Angelikos mintį. Yra tam tikras ryšys tarp poveikio vertinimo ir tikslo, kurį, kurio siekia jūsų grupė. Jeigu e, e, poveikio vertinimas yra e, tinkamas, pavyzdžiui, prieš priimant teisės aktą, tuo mažiau bus darbo jūsų aukšto lygio grupiai. Vadinasi, nereikės vertinti šio teisės akto, ar jisai sukulia tam tikrą biurokratinę kliūtį. Kitas dalykas. Ar, pavyzdžiui, komisijos sprendimai yra pakankamai tinkamai įgyvendinami? Aš suprantu, kad uh, kiekviena vyriausybė nori su, e, su, suversti kaltę paprastai komisijoje. Nes būtent tai yra e, e, komisija, kuri labai toli Briuselėje ir niekas nežino, ką jinai veikia. Ir kartais iš tiesų tokie kaltinimai yra laužti iš piršto. Tačiau valstybės narės kaip tik naudojasi tuo, kad piliečiai ne visada žino, kas vyksta komisijoje ir kas vyksta Briuselėje. Dar turime dvi minutės. Tai pone Geringer ir pone Štoiveris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponė Nibler už malonius žodžius, kuriuos jį pasakė apie mano pranešimą. Ir aš norėčiau rekomenduoti ponė Štoiverį paskaityti mano pranešimą. Ten yra pateikta įdomių pasiūlymų. Aš norėčiau e, paklausti, iš ko e, sudaryta yra šita aukšto lygio grupė, e, nes jos įgaliojimai turėtų pratesti. Aš norėčiau žinoti, kaip, kaip jinai atrodo apskritai ta grupė. Problema yra ta, kad mažinant biurokratijos naštą valstybėse narėse yra tam tikros institucijos, kurios sprendžia tą, tą tą problemą. Ir galvoju, kad, kad e, valstybių narių ekspertai, pavyzdžiui, galėtų padėti jums. Bet kokiu atveju pateiksiu raštu savo pasiūlymą. Į ganz, ganz kurz. Turtumpai atsakysiu į paskutinį e, klausimą, ponė Geringer. Ponė Geringer. Žinoma, yra tam tikri asmenys, e, kuriuos pakvietė komisija nagrinėti šį klausimą, tai biurokratijos mažymą mažinimą. Ir aš e, pirmininkui e, aš e, pasiūliau nekeisti šios grupės sudėties ir struktūros, nes kitaip kiltų papildomų diskusijų. Nėra taip, kad vientisai yra šita aukšto lygio grupė. Yra, pavyzdžiui, žmonės, kaip, pavyzdžiui, Gibinsas iš Didžios Britanijos arba panas Bergeris iš Vokietijos, kurie apskritai entuziastingai remia kovą su biurokratija. Ir yra tam tikrų asociacijų, uh, atstovai, kurie apskritai kovoja su biurokratija, bet kartais abejoja, ar, ar, ar čia nebus pažeisti jų asociacijų, pavyzdžiui, organizacijų interesai. Ir tada pastebima, kad žmonės, kai kalbama apie jų interesus, yra e, truputį santūresni e, ir netaip smarkiai pasisako už biurokratijos mažinimą. Bet, bet, bet kokiu atveju e, grupė veikia su tokiais nariais, kaip pavyzdžiui yra keli pareigūnai iš komisijos ir visi kiti e, įvairių interesų grupių atstovai. Ir, ir mes turime veikti visų pirma taip, kad e, Europa būtų priimtinesnė savo piliečiams ir kad jinai būtų skaidresnė ir netokia biurokratiška. Ir e, mes turime nuolat aiškinti, kad šitie šitie priekaištai arba e, skundai dėl e, Europos institucijų veiklos yra nepagristi. Mes nuolat tai turime kartoti, kad įgyvendinimas yra dažnai kaltas ES teisės aktų nacionalinių lygmenių. E, kaip ponia Nybel sakė, ponia Klimbai, ji yra puikiai komisijos atstovė, kuri būtent užsijima ES teisės aktų nagrinėjimo, kol jie dar neįsigaliuoti, tai prasme, kol jie dar nepriimti. Atliekiamas jų poveikio vertinimas. Tačiau, bet kokią atveju norėčiau pabrėžti, kad mes dar iki šiol nebendradarbiavome su taryba pakankamai, tai yra poveikio vertinimo taryba. Mes turime glaudžiau bendradarbiauti. Tiek administracinių požiūrių, tiek kitais požiūriais. Jeigu mes žinome, kad komisija, pavyzdžiui, konsultuojasi dėl e, kokių nors teisės aktų, jeigu mes matome, kokios gairės yra nustatytos, ką, e, e, ką paskelbė, pavyzdžiui, komisija, nes komisija paprastai skelbia informaciją apie naujus teisės aktus, tada man reikia jūsų pagalbos, kad pasakytumėte, kad va, kažkas turi būti priimta. Ir komisija sumastė kažkokią direktyvą, ir, bet už to slypi tokios problemos. Ir toks bus poveikis, pavyzdžiui, šitą administraciniams struktūrams, kad bus padidinta biurokratija. Ir mes e, galime e, savo e, aukšto lygio grupėje įvertinti biurokratijos kliūtis, tačiau mums tam reikia informacijos iš poveikio vertinimo reikalų tarybos. Mums reikia tam tikros šankstinės informacijos. Nes yra, kaip žinote, projektai šitų direktyvų, kurie yra vertinami, kurios vertina šį tarybą. Ir mes turime įvertinti, ar biurokratija bus mažinama tuo, tuo teisės aktu, ar ne. Ir tokiu atveju mums reikia susipažinti su situacija. E, jūs pastebėjote, kad e, e, komisijos atstovė vis dėlto pakankamai santūriai atsiliepia apie komisijos veiklą. E, ir tokiu atveju aš manau, kad e, šita pozicija neturėtų būti tokia santūri, nes e, taryba turėtų glaudžiai bendradarbiauti su komisija, būtent, kad numatytų iš anksto teisės akto poveikį. Ir mums reikia tos informacijos. Ir todėl aš norėčiau paprašyti jūsų dar kartą, kaip ir ponas Vievka pasakė, kad būtų atliktas nepriklausomas poveikio vertinimas. Yra keturios valstybės, kurios turi tokias nepriklausomas e, institucijas, tokias poveikį vertinimo tarybas. E, Prancūzija galbūt bus e, penktoji valstybė. Tačiau bet kokiu atveju yra kiekvienoje valstybėje tam tikra priklausoma institucija, kuri priklauso tam tikros ministerijoms arba vyriausybei, kuri vertina būtent biurokratijos naštą ir bando kovoti su biurokratijos našta. Todėl yra tam tikra tarsi konkurencija dabar. E, ir tos institucijos tarsi konkuruoja tarpusavėje, tos priklausomos ir nepriklausomos, kuri e, dabar e, labiausiai sumažins biurokratijos naštą. Ir kiekvienas politikas dabar turi žinoti, e, kokia bus žala, pavyzdžiui, teisės akto. E, e, ir iki šiol, iš esmės, į tai netkreipdavo dėmesio komisija. Ir čia konsultacijų metu ir bendradarbiaujant su jumis situacija gerėja. Ir manau, kad gerės. Ir manau, kad kalbant apie uh, E, biurokratijos mažinimą mes turėtume bendradarbiauti labiau, tai yra mūsų aukšto, grupė, aukšto lygio darbo grupė, bendradarbiauti su parlamentu. Aš kol kas e, e, aplankiau tik tai dešimt valstybių narių, žinoma, aplankysiu ir daugiau. Rytų Europos valstybės, Lenkai, Čekai, Slovakai ir Slovenai čia yra pakankamai pažengę ir Baltijos valstybės. Tai yra mano artimiausių vizitų tikslas ir ten E, pabandysiu siekti mūsų bendrų tikslų. Tai yra mažinti biurokratiją, e, bendradarbiauti su tenykštėmis institucijomis. E, čia iš tiesų komisija man kaip tik sako, kad vat, mes turėtume pateikti rekomendacijas, kaip mažinti tokią biurokratiją. Yra 41 milijardo sumos vertės priemonės Ir e, tai tiek norėjau pasakyti, norėčiau padėkoti dar vertėjams, kurie dar palaukė kelias minutės. E, ačiū dabar vertėjams ir 16.30 pasimatysime vėl.